asking anything, so we can directly jump Give into him the Yeah, okay. So, dear colleagues, we should start our meeting. Kolegos, pradėkime posėdį. Nepaisant to, kad e, salėje nėra daug narių, vis dėlto manau, kad tie, kam įdomu, atėjo. Pradėkime nuo pirmojo darbo tvarkės punkto. Tai keitimasis nuomonėmis su ponu Peteriu Thompsonu, kuris yra Junktinių tautų generalinės asamblėjos pirmininkas darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimo ir vandenino konferencijos klausimais. Mes savo komitete rengiame pranešimą savo iniciatyvą susijusi su šiais klausimais. Mes nekartą kalbėjome komitete šią temą ir tęsime darbus. Taigi sveikinu poną pirmininką Tomsoną čia Europos parlamente. Ačiū, kad radote laiko pas mus atvykti į Briuselį ir pristatyti pažangą, kuri buvo padaryta įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus pasaulio lygmenių ir Europos Sąjungoje dedamos pastangos šioje srityje. Be to, Envi komitetui būtų labai įdomu išgirsti apie vandeninų konferenciją Birželio mėnesį manau, kad galėsite mums daug papasakoti. Taigi, geriau man ilgai nekalbėti, iš karto suteiksiu žodį jums. Ačiū. Ačiū pirminkė. Gerbėmi parlamento nariai, ponios ir ponai, man didelis malonumas būti jūsų posėdėje čia Bruselėje. Norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad e, surengė man šią galimybę susitikti su Europos parlamento nariais. Ir kaip suprantu, diskusijoje dalyvaus ir kitų komitetų nariai. Ponios ir ponai, kiekvieną dieną jungtinėse tautose sprendžiame opiausias šio laikinės problemas ir jų mastai ir sudėtingumas yra labai dideli. Tai klausimai nuo tarptautinės taikos ir saugumo iki didžiausios pabėgėlių ir migracijos krizės nuo antrojo pasaulinio karo laikų, nuo terorizmo ir smurtinio ekstremizmo plitimo iki pagalbos daugiau nei 125 milijonams žmonių visame pasaulyje stengiamės skatinti žmogaus teisės, teisės lyčių lygybę, e, tvarų vystimasi. Visi žinome, kovojame, žinoma, kovojame su klimato kaita visame pasaulyje. Be abejo, tai klausimai, kuriuos sprendžiate ir jūs Europos parlamente. Ir faktiškai e, šie klausimai aktualūs visoms šalims, visiems žemynams pasaulyje. Europa susiduria su tokiamis problemomis kaip konfliktai, nesaugumas, teroristų išpoliai, nepalankios oro sąlygos dėl klimato kaitos ir kitomis. Kadangi šie sunkumai, šios problemos bendro pobūdžio, reikia jas bandyti įveikti kolektyviai. Todėl norėčiau padėkoti ES už jos ilgalaikį įsipareigojimą dalyvauti tarptautinėje plėtroje. Ta dvasia turėtume dirbti ir toliau, jeigu norime, kad mūsų pastangos būtų e, veiksmingos. Visi asmenys, bendruomenės, e, tautos, e, daugia šalios organizacijos turi ieškoti ir įgyvendinti pasaulinius sprendimus, kurių reikia tam, kad sukurtume saugę ir klestinčią ateitį mūsų vaikams ir anūkams. Ponius ir ponai, 2030 m. tvaraus vystimosi darbo tvarkė e, yra tam tikras visuotinis planas, kuris galėtų mums leisti įgyvendinti tokią ateitį. Veiksmingas 2030 m. darbo tvarkės įgyvendinimas kartu su Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos transformuos mūsų pasaulį, padės mums atsikratyti ekstremalaus skurdo, kurti taikę ir įtraukę visuomenę, skatinti lyčių lygybę, apsaugoti gamtą, įskaitant vandenynus ir kovoti su klimato kaita. Darbo tvarkiai ir joje įtvirtinti 17 tikslų yra plataus užmojo, bet ir problemos yra labai didelės. Reikia, kad um, jas sprendžiant uh, bendratarbiautų visos vyriausybės, jungtinės tautos, uh, regioninės ir daugia šalės organizacijos, pilietinė visuomenė, privatusis sektorius, mokslininkai, filantropų bendruomenės. Ir žinoma, ES taip pat turi atlikti labai svarbų vaidmenį. Pirmiausiai turėtų skatinti tvarus vystimosi tikslų visuotinį pobūdį, užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinami pačioje ES. Antra, ES taiko savo reguliavimo finansinės e, priekybos priemonės ir politikos kryptis, e, rinkos standartus, klimato infrastruktūros energetikos politiką, kad e, paremtų šių tikslų įgyvendinimą. Ir trečia, užtikrina 0,7 procentų BVP savo įsipareigojimų dalį ir taip teikia tarptautinę paramą įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus visame pasaulyje. Dar kartą norėčiau padėkoti Europos Sąjungai už jos lyderystę, pasaulinės pastangas, sprendžiant klimato kaitos problemas. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos parlamento pastangos siekiant įgyvendinti tvarus vystimosi tikslus ir Paryžiaus klimato susitarimą vertintinos palankiai, jos suteikia įkvėpimo ir be kita, ko turiu omenyje Europos parlamento darbą, kurį jis atlieka primindamas visoms jas institucijoms ir valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus. Ponius ir ponai, turime įgyvendinti savo veiksmus tokiu greičiu ir tokiu mastu, kurie yra būtini norint pasiekti tvaros vystimosi tikslus iki 2030 metų. Ir daugelis šių tikslų yra labai svarbus Europos Sąjungai. Tam, kad skatintume naują inovatyvę strateginę partnerystę, turime išnaudoti visas inovacijas ir technologijas. Ir galvodami apie netinkamų viskardančių technologijų poveikį darbo rinkoms, gamybos metodams, turėtume pagalvoti apie tai, kaip e, galima išnaudoti naujasias technologijas taip, kad e, jos būtų naudingos mūsų pastangoms. Jeigu norime gyvendinti tvaraus įstymusi tikslus, e, turime atsižvelgti į didėjančius poreikius ir tam reikės transformuoti pasaulio ekonomiką. Prieš dvi savaitės uh, dalyvavau aukšto lygio tvarus vystimosi tikslų finansavimo laboratorijos susitikime e, Junktinių tautų organizacijos buveinėje. Ir tame susitikime buvo pirmiausia nustatyta, kad e, visame pasaulyje jau reikia, jau, jau yra e, surinktas e, finansavimas, kurio reikia tvaros veiksmus tikslams įgyvendinti, bet e, pasaulinės finansų sistemos turi būti suderintos e, taip, kad juose būtų atsižvelgiama į tvarų vystimasi. Be to, reikia užtikrinti, kad šie tikslai būtų pagristi ekonominė prasme, būtų naudingi verslui. Be to, ponius ir ponai, skatinu jūs visus pagalvoti apie tai, kaip ES galėtų paskatinti tą globalę transformaciją, kurios reikia norint įgyvendinti 2030 metų darbo atvarkę. Noriu, kad um, būtų pasiektas tas transformacinis poveikis, kuris yra numatytas darbo atvarkėje. Pats esu įsipareigojęs daryti viską, kad uh, suinteresuoti subjektai galėtų dalytis mintimis, kurti partnerystės, dėti visuotinės pastangas, kad gyvendintų visus 17 tikslų. E, šiuo tikslu esu sušaukęs kelis aukšto lygio tvarus vystimosi tikslų veiksmų renginius jungtinių tautų kontekste. Ir kitas šios serijos renginys vyks e, gegužės 17 dieną, po to birželio 28 dieną. Yra ir kitų dalykų, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, po mėnesių vyks vandeninų konferencija, e, į kurią susirinks e, žmonės iš viso pasaulio. Ji vyks New York'e. Ir kalbu tiesiog apie žmonės, nes e, tie žmonės atstovaus organiza įvairiausiams organizacijoms. Tai bus e, valstybių ir vyriausybių vadovai, ministrai, kiti aukštų lygių valstybių narių pareigūnai. Konferencija vyks penkias dienas, e, birželio 5-9 dienomis, bet to vyks 150 šalutinių renginių, plenarinė sesija e, truks visą savaitę, vyks septyni partnerystės dialogai susijęs su konkrečiais tvaraus vystimosi tikslais. Esu e, tikras, e, kad net nėra reikalo jums pasakoti apie tai, kokiu problemu kyla vandenynui. Visi e, žinome, kad žvejybos praktika, nepagristos subsidijos mažina žuvų išteklius, praktiškai jie atsiduria ties išnykimo riba Ir be to vandeninė iki, 2020, e, iki 2050 metų bus daugiau plastikų nei žuvų. Tad tas sąrašas problemų, su, kuriuo, su kuriomis susidurėma vandeninė, yra labai ilgas ir akivaizdu, kad reikia imtis skubių veiksmų. Ir tarp tvaraus vystimosi tikslų yra ir su vandenynu susijęs e, tikslas. Visų pirma, reikia visame pasaulyje visus informuoti apie vandenynų sveikatą ir konferencijoje bus siekiama trijų pagrindinių rezultatų. Visų pirma, bus <clears throat> parengta griežta deklaracija, kurią suformuluos e, Junktinių tautų valstybės narės. Antra, bus e, parengta ataskaitą dėl galimų veiksmų, dėl konferencijos septynių partnerystės dialogų susijusių su 14 tvaraus vystimosi tikslų, įskaitant tikslus susijusius su vandenynu. Trečia, bus parengtas savanoriškų įsipareigojimų registras. Tai bus savotiškas darbo planas um, visų tų subjektų, kurie įsipareigoja dirbti gyvendinant tvaros veismos tikslus ir saugoti gyvybę vandenyje. Esu tikras, kad ir ES valstybės narės dalyvaus e, šioje konferencijoje labai aktyviai ir kviečiu visus parlamento narius taip pat dalyvauti. Manau, kad e, galėtumėte paraginti ir suinteresuotusius subjektus savo rinkiminėse teritorijose, kad jie taip pat prisijungtų. Kviečiu ir naujus e, parlamentarus dalyvauti, e, kviečiu e, visus iš jūsų rinkiminių apygardų, pilietinės visuomenės atstovus, verslo sektoriaus atstovus, registruoti savo savanoriškus įsipareigojimus vandenino konferencijoje konferencijos e, interneto svetainėje. Dabar pats laikas registruotis, e, parodyti, kad esate aktyvus ir norite prisidėti prie pasaulinių pastangų gyvendinant e, tikslus. Antrasis klausimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra migracija. Norint įgyvendinti tvarus įstymosi tikslus per ateinančius 14 metų, turime visų pirma atsikratyti seno uh, mąstymo, partnerystės kūrimo, finansavimo, rezultatų siekimo vietose. Turime užtikrinti, kad tvaraus įstymosi nauda būtų juntama visur, visų žmonių, kad nieko nepamirštume. E, kai kalbu apie visus, turiu omenyje pažydžiamiausius, marginalizuotus mūsų visuomenės narius, įskaitant pabėgėlius ir migrantus kurie kenčia dėl rasizmo, ksenofobijos, netolerantiškumo. Ji yra patyrę socialinį ir kultūrinį izolaciją ir kitų problemų. Kad e, įveiktume daugelį su tarptautiniu migracija susijusių sunkumų, jungtinių tautų valstybės narės šiuo metu e, rengia pasaulinį paktą migracijos klausimais, siekdamos pagerinti valdyseną, užtikrinti geresnį tarptautinį bendradarbiavimą migracijos srityje. E, ruošiamas e, imtis papildomų veiksmų pagal šį pasaulinį paktą, kad migracija būtų saugi, teisėta. E, galbūt žinote, kad per ateinančius šešis mėnesius Mano biuras organizuos įvairias teminės diskusijas dėl šio pasaulinio pakto New York'e, Ženevoje, Vienoje ir po to gruodžio mėnesį vyks susitikimas Meksikoje. Po to susitikimo pasaulinio pakto migracijos klausimais projektas bus pristatytas dėryboms Junktinių tautų valstybėse narėse 2018 metais ir jį planuojama patvirtinti tarp vyriausybinėje konferencijoje galbūt prieš bendruosius debatus jungtinėse tautose. Manau, kad e, jūsų kaip ES parlamentarų e, balsas girdimas ir Briuselėje, ir visoje Europoje, ir už jų ribų. Tad e, skatinu jūs išnaudoti visas turimas platformas, kad paremtumėte Junktinių tautų organizacijos darbą svarbiausiais klausimais. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad didis XIX e, amžiaus e, vadovas e, Otto von Bismarck mums pasakojo apie skirtumą tarp politiko ir valstybės pareigūno ir sakė, kad e, politikai visų pirma galvoja apie savo anūkų gerovę. Tad e, prašau jūsų šiandien laikytis e, bendresnio paužiūrio ir prisijungti prie pasaulinio judėjimo, kad užtikrintume veiksmingą ir visapusišką 2030 m. darbo tvarkės įgyvendinimą Europoje ir visame pasaulyje. Ačiū, e, ekscelencija, už tokią gražią kalbą. Jūs atėjote teisingą posėdį, mums labai rūpi ši nepaprastai svarbi tema. O dabar norėčiau pakviesti kolegas e, dalyvauti diskusijoje. Pirmiausia, ponas Javor. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Tomsonai dar kartą už tai, kad e, pateikėte tokį žanginį pasisakymą. Aš norėčiau pakalbėti apie tvarios plėtros tikslų įgyvendinimą ES, nes mes esame atsakingi už teisės aktus ES. Šio požiūriu aš norėčiau išskirti penkis pagrindinius punktus, kurie mano nuomonė yra nepaprastai svarbus, galvojant apie gerą SDG tvarios plėtros tikslų įgyvendinimą ES. Pirmiausia, aš manau, kad reikia galvoti apie 17 SDG ir 169 SDG tikslų deramą įgyvendinimą. Todėl turime sukurti plačią ES strategiją SDG gyvendinimui. Mes negalime tikėtis, kad paraginimas apie tai kalbėti, pagalvoti apie ES teisės aktus, uh, leis savaime įgyvendinti SDG reikalavimus. Aš manau, kad ES turi veikti daugiau ir turi priimti e, plačią strategiją, kaip įgyvendinti e, tuos tikslus. SDG įtraukimas į visas ES politikos rytis e, prisidėtų prie jų realizavimo ir jie atneštų konkrečios naudos. Kitas svarbus dalykas - socialinio aspekto naujoviškas vertinimas. Ypač turėtumėm daugiau dėmesio skirti pažeidžiamoms grupėms. ES kartais manome, kad SDG yra siejamos su aplinkosauginiu aspektu ir ES turi daryti viską, ką gali, e, galvodama apie e, tvarumo, darnaus vystimosi ekologiškąją pusę. Tačiau mes e, supraskime, kad tą daryti turi visos pasaulio valstybės ir trečiajame pasaulyje, ir pasaulio pietinėje dalyje. Turime pripažinti, kad ir pačioje ES yra milijonai piliečių gyvenančių skurde Jie neturi galimybės net e, gauti pagrindinės paslaugas, tokias kaip vanduo, sanitarija, deramos būsto sąlygos, sveikatos apsauga, energetika ir panašiai ir panašiai. Taigi mes padaryti turime labai daug socialinių požiūrių, bet ES e, turime galvoti apie SDG arba lietuviškai DVT, darnaus vystimosi tikslų socialinį aspektą, nes kol kas nėra padaryta tai, kas reikėtų. Trečias svarbus aspektas, ir jūs jau apie tai kalbėjote, ES yra labai svarbu užtikrinti deramą finansavimą. E, nekalbame tik apie deramų išteklių paskirimą e, darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimui. Mes turime kalbėti apie visų ES viešųjų finansų tikrinimą ir jų e, įvertinimą darnaus vystimosi tikslų požiūrių. Nes labai dažnai matome, kad E, iškyla problemų įgyvendinant tikslus ir nuo to nukenčia kitos politikos rytis ir kita e, iš kitų šaltinių finansuojama veikla. Taigi mes turime galvoti apie platesnę perspektyvą, nes turime suvokti, kad sistema e, turi leisti kontroliuoti dabar vykdomą ES e, finansavimą ir pagalvoti apie jį iš SDG perspektyvas. Ketvirtas dalykas - infrastruktūra, kuri yra neatsiejama nuo socialinės ir ekonomikos sistemos, kuri kartais e, e, yra nesubalansuota ir netvari. Dar vienas momentas - piliečių dalyvavimas ir e, suinteresuotų pusių įsitraukimas į gerą valdyseną gyvendinant SDG. Aš manau, kad nepakanka priimti gerus teisės aktus ir juos gerai įgyvendinti. Mes turime galvoti, kaip įtraukti visuomenę į e, teisės aktų įgyvendinimą, į planavimą. Mes turime pagalvoti, kaip jie galėtų prisidėti prie to proceso. Tam reikia sukurti gerą valdymo sistemą, reikia įtikinti visuomenę, kad e, darnaus vystimosi tikslai yra naudingi ir jiems, ir jie turi prie to prisidėti. Ir penktas, paskutinis mano pastebėjimas. Reikia sumažinti mūsų vartojimo daromą žalą ES. Ir ne tik ES, bet pirmiausiai. Visai neseniai mes priėmėme e, pranešimą savo iniciatyvą dėl alyvpalmių aliejus. Ir tai yra vienas iš puikių pavyzdžių, rodančių, kad kartais tai, ką mes vartojame ES, nėra tvaru ir ekologiškai subalansuota. Sakome, kad ES pačioje nėra tvarumo ir subalansumo problemų, bet e, kartais savo vartojimu sukūrėme tokių problemų už ES ribų. Supraskime, kad ES ekonominis, socialinis funkcionavimas, vartojimas turi įtakos ne tik uh, pačios ES visuomeniai, bet ir daro milžinišką įtaką už ES ribų. Ir jeigu mes norime tenkinti darnaus vystimosi tikslus, mes turime galvoti apie tai, kaip ES savo elkseną įtakoja e, kitas pasaulio dalis. Ir mes turime prisidėti prie darnaus SDG gyvendinimo, o ne juos sužlugdyti. Ačiū ponė Javor. Merci, Madame la Présidente. Euh, euh, Votre Excellence. Euh, Pone Delai, aš turiu du klausimus e, apie konferenciją, kuri vyko prieš keletą savaičių New York'e. Pirmiausia, e, jūros energija. Kaip jungtinės tautos įgyvendinamos tūkstant, e, darnaus vystimosi tikslus skatins e, gamtos išteklių išnaudojimą ir e, taip prisidės prie užimtumo didinimo. E, nes tokiu būdu mes, e, tą mes galime padaryti įgyvendinami darnos veisimusių tikslus. Kitas dalykas. ES regionai salose. Žinau, kad jungtinės tautos numato specialių priemonių tokiems salų regionams Ir e, Europos e, jūros politika turi būti pritaikyta prie e, jūsų politikos ir jų tikslų įgyvendinimą. Taigi du mano labai konkretus klausimus, aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymą ir paaiškinimą. Ačiū. Ponas Afronte. Grazie, Presidente. Eh, grazie per questo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad atvykote, gerbiamas Tomsonai. Vandenyno klausimas man nepaprastai svarbus. Aš esu vienas iš tų parlamentarų, kurie birželio, kurie birželio mėnesį lankėsi e, New York'e ir ten buvo kalbama apie jūrų ir vandenynų šiukšles Europoje apie tai nemažai yra kalbama. Norėčiau dabar sutelkti dėmesį į 14 tikslą. Nuolat kalbame apie žydrąją ekonomiką, mėlynąją ekonomiką ir jos augimą. Be abejo, mūsų siekiai yra patys geriausi, tačiau jei pažvelgtume, kas įvyko praėjusią savaitę, tai pamatytume, kad Europos parlamento tyrimų centras Žuvininkistės komitetui paskelbė e, savo studijos išvadas, rodančias, kad melinasis ekonomikos augimas padidins darbo vietų skaičių ir prisidės prie BVP augimo, tačiau išreikštas rimtas susirūpinimas dėl tokio augimo ekologinės e, pusės e, dėl to, kad aplinkai žalais gali padaryti. Kągi aš noriu pasakyti, vandenynai yra vertinami kaip naujas uh, ekonomikos frontas, naujas išteklių šaltinis. Bet e, jeigu mes šį, šiuos išteklius naudosime taip, kaip kitus mūsų planetos išteklius, tai padariniai gali būti sunkiai suvaldomi. Ir e, dėl to man 14 tikslas atrodo apgailėtinai suformuluotas. Mes e, iš prisiminkime, kokia New York'e buvo paskelbta galutinė deklaracija. Buvo labai galinga žinia paskelbta. Ir norėčiau pateikti porą klausimų dėl 14 tikslo antro ir ketvirto punkto. Antrajame punkte yra sakoma, kad reikia sustiprinti jūrų ekosistemų atsparumą ir imtis veiksmų, kad sustiprėtų pačios tos sistemos. Aišku, lengva tą parašyti, bet uh, Labai sunku būtų tai įgyvendinti, nes mes neturime jokių veiksmų, kurie e, galėtų būti įgyvendinti. Pagalvokime, pažiūrėjau, apie mūsų pakrančių zonas. Jos labai greitai skursta. E, per daug intensyvi žvejyba yra kita rimta problema. Europa rengia ir turi bendrą žuvininkistės politiką, dedame labai daug pastangų, tačiau darbas čia nėra lengvas. Mes norėtumėm, kad maksimalios e, tvarios pagauties idėja būtų įgyvendinta iki 2020 metų, mums atrodo, bet mums atrodo, kad realiai tą padaryti bus sunku, nes e, dar labai daug nuveikti reikia padaryti. Europa kelia daug gražių iniciatyvų, bet ar kitos pasaulio valstybės prisidės prie to? Yra daug pasaulio šalių, kurios žuvėjoja per daug ir e, mes visi kartu turim spręsti tokias problemas, kitaip vandenino problema neišnyks. Kadenbach. Ja, herzliches. Labai ačiū, labas rytas. Ir aš noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote. Europos parlamentas ir šis komitetas visų pirma didžiuojasi tuo, kad e, dirba skaidriai ir kad tokie posėdžiai kaip šis yra transliuojami internetu. Tačiau trūkumas tas, kad mūsų dėrybų gali klausytis ne tik europiečiai, e, bet ir patys e, Europos parlamento nariai. Ir galiu pasakyti, kad daug kolegų nėra čia dėl to, kad jie yra savo kabinetuose ir klausosi šių diskusijų savo kabinetuose. O mano klausimas yra techninio pobūdžio. vis dažniau ir dažniau matome, kaip valstybės narės pripažįsta darnaus vystimosi tikslus ir įsipareigoja jų siekti. Tačiau, įgyvendinamos politiką kiekvieną dieną, kasdienybėje jos nukrypsta nuo tų tikslų gana ženkliai. Darnaus vystimosi tikslai turėtų būti e, mūsų šviturys Yra valstybių narių, kurios e, elgesi pažeisdamos ES vertybės. O mes bandome užtikrinti, kad viskas būtų padaryta e, tas valstybės pakreipti į ES vertybių pusę. Ar esate sukūrę kokią nors stebėsenos sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad įsipareigojusiai įgyvendinti tvarę politiką, bet nukrypsantis nuo jos, E, būtų priversti atsiskaityti. Ar yra būdų pasikeisti nuomonėmis tokiais klausimais ir padidinti uh, uh, tokių pažeidimų matomumą? Ačiū. Pone Maisne. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Tomsonai, už pranešimą. Aš dėja pavėlavau, nes Turėjau dalyvauti kito komiteto posėdėje. Reikėjo balsuoti. Aš e, esu parengusi ir prisidėjusi prie visos eilės pranešimą apie mėlynąją ekonomiką ir apie jūrų politiką. Europos parlamente taip pat veikia vadinamoji interparlamentinė grupė, e, kuri stebi padėtį pakrančių zonose. E, darni, subalansuota mėlynoji ekonomika mums yra labai reikalinga. Mes norime, kad e, jūros ir pakrantės taptų švarios ir tvarios. Yra labai daug atlikta mokslinių tyrimų, labai daug galimybių yra diskutuoti tą temą. E, kolegija kalbėjusi iš žaliosios, žaliųjų frakcijos išskiria šias temas. Ir aš pati susitikinusi, kad e, mėlynosios ekonomikos raida, mėlynosios technologijos yra labai svarbios. Mes kartu turime e, elgtis subalansuotai. Mūsų komiteto vandenino strategija buvo labai geras dokumentas pa, nu, nukreiptas teisinga linkme ir mes esame įsitikinę, kad e, Tokiu būdu atnešime naudos visiems, kam rūpi e, vandenynų ir jūrų likimas. Kalbant apie mėlyną ekonomikos augimą, supraskime, kad visi turime būti suinteresuoti jų pers jos perspektyvą aptarimu. Ar turime galvoti apie e, resursų siurbimą iš jūros dugno? Ar tai gali atnešti e, realios naudos, ar nesugriausime biologinės įvairovės. Visus tuos aspektus turime apsvarsyti, galime labai daug ką permastyti, nes e, e, žalos padaryti galime labai greitai ir lengvai. Turime galvoti ne tik tai apie uh, plasmasės šiukšles. Taip pat supraskime apie rūkščių, rūkštingumą padidėjimą vandeninuose, dėl kurių e, miršta koraliniai rifai, žūsta labai daug e, jūrų gyvūnų rūšių. Ir be to turime pagalvoti apie jūrų lygio, jūros lygio kilimą. Nevardinsiu visų problemų, bet jų yra nepaprastai daug. E, Aš e, e, tik jums labai konkrečius klausimus, dėja aš negirdėjau jūsų prezentacijos visos, galbūt jūs apie tai kalbėjote. Kalbant apie vandenino valdymą, e, jūs apie tai kalbėjote, yra sakoma, kad tai turi būti daroma pasaulio mastu. Aš žinau, kad tai padaryti gali būti gana sudėtinga, tačiau ką jūs galvojate apie tai? Mes turime ES teisės aktus, mes esame prieėmę labai daug susitarimų, kurie turi būti uh, aptariami e, kalbant e, apie subalansuotą ir tvarę plėtrą. Bet ką Jūs galvojate būtų galima padaryti pasauliniu mastu ir kiek Jūs galvojate yra galimybių dar toliau e, plėsti e, sutarčių taikymo apimti. Žinau, kad valstybių pasirašančių sąrašas vis ilgėja. E, Tačiau dar daug lieka valstybių neprisidėjusių prie, prie tarptautinių sutarčių. Kitas dalykas. ES dažnai kalba apie pinigus moksliniams tyrimams, apie tai, kad reikia daugiau skirti finansavimo vandenynų klausimams. Ir e, tyrimų rezultatai labai aiškiai parodo, kad šis uždavinys yra labai rimtas, kurį turėsime spręsti per kelis dešimtmečius. Ar suprantate, kad reikia stiprinti mokslinius tyrimus visame pasaulyje, nes šios problemos reikšmė vis didėja? Čia, no. Labai ačiū. O dabar kviečiu komisijos atstovą, pon, pon Ryšė. Prašom žodis jums. Thank you very much, uh, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už ponui pirmininkui, už prezentaciją, už konferencijos prezentaciją. Vandenino e, konferencija, kuri vyks Junktinėse tautose birželio mėnesį, yra vienas iš svarbiausių renginių e, susijusi su vandeninais šiais metais ir tai parodo, kokią reikšmę pasaulio bendruomenė skiria vandeninams. Ir e, apie tai kalbame vystimosi tikslų požiūrių. Aišku, ES remia juos ir mes esame įsipareigoję e, siekti 14 tikslų ir, aišku, siekti visų su vandeninu susijusių tikslų visų tvaraus vystimosi tikslų. Ir mm, SDG yra svarbus variklis, skatinantis tinkamą vandeninų valdymą ir aš, iš tikrųjų tai yra strategija. Ji buvo pristatyta ir mm, priimta ir ji yra gairės, e, pagal kurias bus renkima ateities politika šiame kontekste. Šioje konferencijoje mes taip pat pasistengsime sustiprinti politiką ir politikos suderinamumą. Na, iš tikrųjų, komisar, komisijos narė vėl ar dalyvau šioje konferencijoje ir šiuo metu mes rengiamės konferencijai. Žinoma, mes dalyvaujame susitikimuose ruošdamėsi šiam renginiui ir dabar galvojame, galėtume, kaip mes galėtume prisidėti ir kaip galėtume tinkamiau dalyvauti partnerystės dialoge. Ši konferencija yra labai svarbi. Jūs taip pat žinote, kad ES mes taip pat e, e, spalio mėnesį rengiame kitą konferenciją e, vandeninų tema. Ji taip pat yra labai svarbi. Galiu užtikrinti, kad mes norime susijęti šiuos du renginius ir parodyti, kaip svarbus vandeninas yra visai žmonijai. Ir mūsų darbas turėtų būti nuolatinis ir dėmesys vandeninams turi būti nuolatinis. Gerbimas pirmininkė, jūs taip pat minėjote labai svarbu ir jautrų klausimą, kuris yra migracija. Aš nenoriu leistis į detalės, tačiau per pastaruosius metus ES trys institucijos, parlamentas, taryba ir komisija tikrai e, labai daug darė, siekdamas suvaldyti migracijos krizę. Aišku, neįmanoma to padaryti nebendradarbiaujant e, su trečiosiamis šalimis, su ne, ne ES šalimis. Ir mes taip pat e, tikimės, kad bendradarbiavimas padidės ir taip pat vyks darbas jungtinių tautų kontekste. Reaguojant į tai, ką sakė gerbiami parlamento nariai dėl SDG 14, norėčiau pritarti e, pasisakymams ir e, ypač pritariu tai socialiniai e, dimensijai reikia užtikrinti deramą finansavimą. Ir čia svarbiausias klausimas yra ne vien tik tai mobilizuoti papildomą finansavimą, bet taip pat užtikrinti sanglaudą ir suderinamumą ir tiesiog užtikrinti, kad mūsų darbas yra matomas, kiek mes dėmesio skiriame šiam klausimui. Žinote, kad tema, ši tema yra priori, prioritetas, tai yra kelių dimensijų tema ir tai kartais mes išleidžiame iš akių tai, ką, ką mes remiame, kai viską sujungiame, viską sudėdame į krūvą. Matome, kad yra kritinė masė yra didžiulis finansavimas, kur galime, kurį galime panaudoti teisingiau ir, ir organizuočiau. Kai dėl e, aplinkos saugos mes svarstame plastiko strategiją ir mes taip pat e, pritarėme tam, kad e, ši strategija būtų taikoma visose minėtose srityse pritariu tam, kad jūs pabrėžėte yra labai svarbi jungtinių tautų jūrų teisės konvencija, nes tai yra tiesiog mm, rėmai, kurie apriboja visas mūsų mm, veiklas, mūsų darbą. Mm, Pone pirmininkė, gerbimas pirmininkė, mes tikimės, kad ši konferencija pasieks labai daug. Dėkuoju. O dabar norėčiau pakviesti poną Fariją ir jis yra pranešėjo, jis rengia pranešimą savo iniciatyvą dėl vandeninų valdymo ir norėčiau, kad jis pasidalintų savo žiniomis. Dėkoju, pirmininkė, ponė Peter Thompson, dėkoju, kad atvykote, labai svarbu, kad jūs esate su mumis. Sakėte, kad po mėnesio vyks vandeninų valdymo konferencija ir kad visos žmonijos atstovai joje dalyvaus. Tai labai teisingai pasakyta. Bus kalbama apie SDG 14 šioje konferencijoje ir matom, kokia žala yra daroma mūsų vandeninams. Tam reikia skirti pakankamą dėmesį. Kaip žinote, aš esu iš Portugalijos, iš tos šalies, kur rimtai svarsto klimato kaitos klausimus, tai yra labai svarbus reikalas, kurį reikia spręsti kaip įmanoma greičiau. Mes jau dabar jaučiame klimato kaitos padarinius mūsų šalyje. Jūs taip pat minėjote plastiko atliekas ir kitas problemas, kurios bus svarstamas. Ir tai aiškiai parodo, kad tarptautinė bendruomenė žino ir yra susirūpinusi žmogau, žmonių veiklos neigiamais, neigiamomis pasiekmėmis. Mes, Europos institucijos, Taip pat dalyvausime konferencijoje ir, kaip sakė pirmininkė, aš esu pranešėjęs savo iniciatyvą ir mano pranešimas yra susijęs su pasauliniu vandenynu. Aš dalyvausiu konferencijoje ir norėčiau žinoti, vėliau domėsiuosi konferencijos rezultatais. Yra labai daug klausimų, kuriuos norėčiau užduoti, bet užduosiu tik tai porą. Vienas iš jų, kuris nukelia nerimą, yra tai, kad kad reikia žinoti, ko mes tikimės iš šitos konferencijos. Jūs, aišku, esate amerikietis, tai aš turiu tiesiai pasakyti, e, kas bus, jeigu nukrypsime nuo pono Trump e, siūlomos e, klimato kaitos programos, nukreipsim nuo šitų veiksmų. Toliau yra kalbama apie kainų valdymą. Tai yra labai svarbus klausimas ir uh, Aš labai norėčiau e, žinoti, kas yra daroma išmetimų iš laivų srityje. Kas daroma, kad tokie išmetimai būtų, būtų sumažinti tarša iš laivų būtų sumažinta. Reikėtų apie tai kalbėti labai rimtai ir taip pat IMO yra jungtinių tautų viena iš institucijų. Ir pastaraisiais metais manome, kad nėra pakankamai valios E, stesi šitos klausimus. Ir yra taip pat e, jėgų e, Europos Sąjungoje, kurios dirba ir stiekia sumažinti taršą iš laivų. Taigi aš norėjau užduoti klausimą labai svarbia mūsų šaliai šiuo metu, kuri yra susijusi su vandenynų valdymu, vandenynų tvarkymu, tai yra dujų ir naftos siurbimas iš jūros dugno. Ir mūsų ministras nuvyko į, ministrai nuvykė, nuvyko į Junktinės valstijas ir pasakė administracijai, iš tikrųjų, kad mes galėtume šalis, būti šalimi, kuri galėtų atlikti tyrimus ir naudotis ištekliais, kurie yra netoli mūsų pakrančių. Mm, jūros dugne. Taigi tie klausimai man kelia nerimą ir aš norėčiau iškirsti jūsų atsakymus. Dėkuoju, ponia Farija, o dabar, gerbimas ekscelencija, kreipiuosi į jūs ir norėtume iškirsti jūsų pastabas, e, atsakymus į užduotus klausimus. Prašome žodis jums. Dėkuoju. Mat matau, kad čia susirinkę e, žmonės, kurie domisi ir yra sunerimi dėl vandeninų. Na, mano nuomonė, tai yra egzistencinis klausimas visai žmonijai. Ir turime žinoti, koks svarbus yra mums vandeninas, apie, e, kalbant apie e, anglies dioksidą, apie, apie degonį, kurią kvepuojame ir, ir, ir proteinų maisto medžiagos, kuris yra reikalingos. Aš atsakysiu į klausimus iš eilės. Sutinku su viskuo, kas sakė ponas Jevor. Na, man padarė didelį įspūdį, kai lankiausi Vengrijoje šiek tiek anksčiau šiais metais, e, kaip ši šalis e, dirba ir siekia SDG tikslų. Aš e, susitikau su na, įvairiais valdžios atstovais ir tikrai darbas yra didelis. Ir keliaudamas po pasaulį ir e, savo kadencijos pradžioje aš nuvykau į Kiniją, buvau susitikęs su premjeru ir Indijos ministru pirmininku. Man daro įspūdį, kaip SDG yra inkorporuoti į tarptautinio vystimosi planus. Jie yra įtraukti į tuos planus ir, ir 2020 darbotvarkės daga yra puikus e, vystimosi planas bet kuriai šaliai, tai kodėlgi ne. Patirtis Kinijoje ir Indijoje, e, apie ją aš kalbu visiems valstybių ir valstybių vadovams ir, pavyzdžiui, e, klausimas, kodėl nedidelė šalis, negalėtų įtraukti SDG vystimosi planų. Tai, taigi mes čia daug ką esame pasiekę. Na, bet ko nepasisekė pasiekti, tai yra įtraukti atskirius asmenys, kad jie suprastų SDG tikslus jų, jų esmę. Ir, ir tokių ir čia reikia atlikti didžiulį darbą. Aš tikrai e, klausiu e, žmonių visur, jis yra registruojamas viešbučius ir visur kitur. Taigi žmonės atsako, taip, aš žinau, kas tas yra SDG 14, bet, bet tik tiek. Taigi reikia auklėti, šviesti žmonės, atskirus asmenys ir bendruomenės, kad jie suprastų, e, kokios yra kokios yra vartojimo ir gamybos tendencijos, ką reikėtų pakeisti. Jos reikia pakeisti, kadangi mes artinamės prie nevaldomumo bedugnės. Reikėtų žiūrėti į klimato pokyčius ir e, temperatūra pakyla 3-4 laipsniais, o turėtų būti tikslas mažiau negu 2. Taigi negalime už, užsmerkti tą, to, to, to fakto, kad vidurinė klasė iš, išleidžia ir vartoja labai daug. Ir jūs, kaip ir aš, esate tikriausiai vidurinės klasės atstovai, mes esam gomšus, norim antro namo, antros mašinos ir, ir dar kažko. Taigi tai yra netvarus požiūris ir tą požiūrį vidurinė klasė reikėtų keisti. Uh, ir mm, negalim pasakyti, kad visi tokie mm, praplikė kaip aš, bet ateina jauni žmonės, kurie turi atlikti tas transformacijas, kurie skirti, kai, turėtų skirti kaip manoma daugiau dėmesio, kiek tai yra susijęs su jaunimu, nes jie ir jų vaikai gyvens labai blogais laikais, jeigu jie nepradės e, keisti mūsų gamybos ir vartojimo ir laikytis 20-20 darbo turkis logikos. Kolega iš Prancūzijos e, uždavė klausimą dėl užjūrio teritorijų. Tai yra 20-30 e, darbotvarkė yra universali ir ji apima ir užjūrio direktoratus, ir kitas trečiasis šalis. Ir iš tikrųjų e, per savo vizitus aš supratau, kad viskas, visos taisyklės, visas darbas turi būti vykdomas vienodai visur na, galbūt ne vien tik tai vyriausybėse, bet individualių asmeninių lygmenių. Kai dėl Italijos, aš norėčiau pasakyti, Italija um, vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį e, rengdama, um, dalyvaudama Vadino konferencijai, ypač jūrų zonos apsaugoje. Buvo susitikime, susitikimas Romoje praėjusiais metais, kai mokslininkų ir verslo bendruomenė e, susitilgė kartu ir dirba su Mm, jungtinių tautų agentūromis ir valstybėmis narėmis, tai aš matau, kaip e, tai, kad mes susijungiame ir dirbame visi kartu, tikrai mm, duoda didžiulį postumį šiam klausimui ir kitai veiklai vandenino srityje. Ir Italija kartu su Pilau pirmininkauja vienam iš šių partnerystės dialogų. Jūsų pastaba apie e, mirnąjį augimą mes kalbam apie pridedami žodį ekonomiką, ūkis ir aš niekada nekalbu apie, apie e, vystimąsi, nepridurdam žodžio tvarus. Taigi e, aš prieštarauju tam, kad mes e, sakytume vystimasis arba plėtra, ne, nepapydami žodžių tvarus. Aš dirbu šitoje srityje visą amžių, tai baigėsi Kembridžo universitetą nuo 72 ir mm, aš dirbu vystimosi srity, bet mm, pasiekęs vidurinio amžiaus tarpsnį, aš supratau, kad e, reikia keisti, nes e, yra daug žmonių, kurie gyvena skurde ir reikia keisti tą vystimąsi. Ir mm, mes e, geriname gyvenimą tik tai žmonėms, kurie gyvena kaimo rytovėse, bet iš tikrųjų aš mm, matau, kad reikia daug keisti ir aš pradėjau vėl pasitikėti ir supratau, kad e, reikia prieš žodį vystimasis pridėti žodį tvarus. Dabar manau, kad, esame, kad einame teisingų kelių. Kolegė iš Vokietijos, iš Austrijos, atsiprašau vis dėlto, kadangi vokiškai kalbėjau, tai suklydau. Taip, HLPF, tai yra aukšto lygio politinis forumas, praėjusiais metais ir buvo jame 20 šalių dalyvavo ir žmonės klausė, ar mes einame tinkamą linkme, o šiais metais apie 40 šalių e, dalyvaus birželį mėnesį ir kalbės, kaip jos įgyvendina SDG, taigi yra tas sniego gniuštės efektas. Ir tai yra panašus požiūrį, pažiūrėti, ką mes galim pasiremti kokiamis idėjomis iš kitų šalių, kur mes e, tinkamai veikiame, kur mes pralaimime. Tai yra ir nuolatinis ir stebėjimo procesas. Ponas Maisner kalbėjo apie tvarų mėlyną jaugimą ir mokslo vaidmenį. Turiu pasakyti, kad aš buvau už Novotskriau Massachusetts'e vandeninų institute ir Woods Hole yra pasaulio e, svarbiausias e, okeokonografinis institutas, bendradarbiaujame su Prancūzija, Brazilija ir mes ten, ten, ten, ten dirbam jau daugiau kaip pusamžiaus. Jie man parodė filmą, kadangi jie ein, nuvyksta į vandenino vidurį ir e, filmuoja planktoną įvairiuose mm, giliuose. Jie man parodė filmą, kur yra mikroformos, gyvybės formos mm, ir tos mikroplanktonas mm, maitinasi mikroplastiku. Tai yra baisu žiūrėti į tą filmą, tai e, šį planktonas virškime pla, plastiką ir tai, kas vyksta, tai planktoną ėda didesnis žubis, tuomet plastikas patenka į didelių žubių e, or, organizmą, po to ta žuvis patenka ant jūsų stalo ir jūs valgat plastiką. Reikia renkti konferenciją ir mokslo konferenciją ir pagrindinė e, partnerystės dialogų formulė yra tai, kad, na, sakykime, partnerystės dialogas dėl jūrų taršos yra m, mm, kitas e, klausimas ir pasaulinės mm, valdžios institucijos ir, ir, ir tiesiog mes joms sakome tiesą. Čia ne diskusijos, bet sakome tai, kas vyksta. Po to yra visa eilė sprendimų šitams problemams. Tai yra problema, sprendimas, toks yra dialogo formatas Ir jeigu yra geras sprendimas, aš manau, kad yra daug gerų sprendimų, kurie atsiranda Europoje, parengėme Europoje, kurias reikia pateikti. Mm, ir tai bus pasaulinis darbo planas, nes e, visą tai, ką, ką sužinome iš partnerystės dialogų ir iš mm, mm, pasaulinio bendradarbiavimo, tai yra mūsų darbo plano pagrindas. Ir e, čia nesusijęs su jungtinių tautų biurokratais, tai yra žmonijos planas. Ir aš dalyvavau ir taryboje, ir darbtinė mm, jūrų institucija, aš dalyvavau e, visur ir Jamaikoje mes svarstėme jūros dugno problemas ir e, taip pat mm, ir bendraujame su Fidžiu ir mes turim numatyti pasaulinę e, tvarką, pasaulinės taisyklės mano šalis Fidži dalyvauja šiame darbe. Na, ką noriu pasakyti apie tuos du vystimosi aspektus. Visų pirma, e, išteklių siurbimas iš jūros dugno yra tikrovė, dar nėra įstatymų, dar nėra teisės, jie yra rengiami, jos rengia tarptinė jūros dugno institucija, bet turime, e, turime įstatymą kaip e, kaip, kaip, kaip dirbti, bet yra, daug, yra suteikiamas licencijos, bet mes rengiame įstatymą, kaip išduoti licencijas Ir e, man tokios šalis kaip aš norėtų užkelti kartelį kaip įmanoma aukščiau, tai profilaktikos e, siekimui. Turiu pasakyti, kad e, gilusis jūros dugnas tai yra 50 procentų viso dugnio yra geriausiai tvarkoma stis pasaulyje. Niekas negali nieko daryti, neturėdamas licencijos iš jungtinių tautų. Taigi e, nepamirškime to. O kitas dalykas yra BBNG. Kas tai yra? Bio, bio, bioįvairovės bionacionaliniai e, jurisdikcija. Tai vėlgi jungtinės tautos dirba šitoje srityje ir e, mus, mes dirbame su Brazilijos ambasadoriumi, kuris pirmininkauja mūsų darbui. Tai yra uh, vandens, e, tai yra vandens gelmė ir tai visa tai, kas e, yra nuo dugno iki paviršiaus. Tai yra įstatymas apie tai, kas, kas vyksta vandenyje. Na, bet manau, kad tai yra geriausias būdas e, tvarkyti vandenyną, nes tai yra pasaulinis paveldas. Ir geriausias dalykas, ką galime padaryti, yra parengti atsakingą tarptautinę teisę ir ją vėliau taikyti. Po to, mm, ponas Pačia, vėlgi, ką e, daro Portugalija, rengdamas vandeninų konferenciją, yra fantastiškas dalykas. Portugalijos ambasadorius e, kartu su Singapūru mm, rengia konferenciją, tikrai atlieka puikų darbą. Turiu pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi po susitikimo su ponu e, Beller, komisijos noriu level, taip kad ES labai dalyva, aktyviai dalyvauja vadinimo konferencijoje ir e, sprendžia didžiulės e, problemas. Ir e, yra daug dirbama ir dėkuoju Europos Sąjungoje iš jūsų paromą. Kažkas paminėjo mūsų vandeninų konferenciją, ką sakiau ponui Belgar, yra tai, kad yra tik viena visu, visuotinė pram, priemonė, kuri gali padėti vandenynų, tai yra SDG 14. Ir visos valstybės narės yra įsipareigojusios gelbėti gyvybės vandeninę. Ir mūsų vandenino konferencija yra viena, vienas iš daugelio susirinkimų vykstančių pasaulyje kiekvienais metais. E, stiekiant užtikrinti vandenino gerovę, yra specifinės konferencijos tūnų išsaugojimų ir taip toliau. Visą tai yra geros iniciatyvos, mes joms pritarėme. Pritarėme ir mūsų, remė mūsų vandeninų konferenciją ir bet kokias kitas, kurios siekia SDG 14. Bet yra tik vienas e, pasaulinis susirinkimas. Tai yra e, vandeninių konferencija, kuri vyks birželį 15 dieną jungtinėse tautose. Ir turi būti tas tarptautinis procesas e, tęsiamas iki 2030, nes mes iki tol turim kadenciją. Na, tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus, ne, dar ponas Farija kla, uždavė du klausimus apie e, Junktinių valstybių administracijos poziciją. Na, ką galiu pasakyti, nešokim prie išvadų, palaukim, kol viskas nusistovės, dar nėra nusistovėjusios politikos dėl e, vandeninų, nes e, dabar yra perinamasis taikotarpis nauja administracija. Kitas dalykas, ką jūs minėjote, yra tarša iš laivų. Turiu pabrėžti, kad per pastaruosius du metus mes dirbame su VMO dėl CO2 emisijų, dėl antidempingo ir e, galite tikėtis, kad jie aktyviai dalyvaus vandeninų konferencijoje. Ir baigdamas turiu pasakyti, kad dėl vandeninų konferencijos buvo atlikta didžiulis darbas per pastaruosius porą metų, dirbame kiekvieną dieną ir dabar e, galiu pasitikėdamas tam pasakyti, kad tikrai įvyks pokytis, kurios mes siekime. Ir pasaulyje įsipareigojimo lygis mane įtikina, kad mes pasiekim savo tikslų. Dėkuoju už tai, kad klausėtės. Your Excellency for coming, being with us today in Brussels. And, uh, on... Ačiū ponui Thompson, kad atvyko pas mus, pasidalijo savo darbo rezultatais, pabendravo su mumis, atsakė į klausimus. Mes savo ruoštų tikrai nuolat įsipareigojame prisidėti ir padėti. Ačiū. Good morning, everyone. I invite you to take your... Labas rytas. Prašau sėstis į vietas, paruošti balsavimo korteles. Turime balsuoti dėl trijų klausimų, nieko sudėtinga. Are you ready? Ar esate pasiruošę? Okay, the first vote is going to be actually the... Balsuosime dėl prieštaravimų. Pirmiausia, balsuosime dėl prieštaravimo dėl genetiškai modifikuotos medvilnės. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta prieštaravimui. Prašau. Kalbama ne į mikrofoną. Gerai. Atsižvelgsime į jūsų pastabą ir pakeisime jūsų balsą. Nedidelis skirtumas. Kitas klausimas - prieštaravimas dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. And it is adopted. Pritarta prieštaravimui. Ir paskutinis, vėlgi prieštaravimas, dėl išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, dėl didelių deginimo įrenginių pradedame balsuoti. And the vote. Balsavimas baigtas. Prieštaravimui nepritarta. Jis atmetamas. Ačiū. Baigiame balsuoti. Ar padarysime trumpą pertraukėlę, ar iš karto toliau dirbame? So, dear colleagues, we... Gerbiami kolegos, siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai pranešimo projekto svarstymas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Aš esu atsakinga už šį pranešimą koordinatorių prašymų, tad jums leidus norėčiau trumpai papasakoti apie šį pranešimą. Palankiai vertinu komisijos teisėkuros pasiūlymą, kaip būtina veiksmą, e, norint pakeisti formuluotę galiojančią ROHS 2 direktyvoje, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos sumetimus. Tad e, siūlome sparčiai dirbti su šiuo dosie. ROHS 2 direktyvos e, taikymo sritis susijusi su tuo, kad reikėtų išsaugoti darbo vietas mažose ir vidutinėse įmonėse, teikti paramą sveikatos priežiūros E, sektoriui, užtikrinti žiedinę ekonomiką ir e, gyvendinti kitus tikslus. Šiame etape norėčiau pabrėžti, kad e, šios taikymas ryties peržiūros e, tikslas nesusijęs su visų ROHS 2 direktyvos e, veikimu. Tad e, manau, kad neturėtume siekti per šią procedūrą įgyvendinti labai nuodugnių pakeitimų. Tiesiog reikėtų pasiruošti bendrai direktyvos peržiūrai, kurią atliks komisija 2021 metais, kaip numatyta pačioje direktyvoje. Vis dėlto per šią taikymus ryties peržiūrą e, reikia pasinaudoti progą ir nustatyti tam tikras e, temas, kurias reikės peržiūrėti per bendrąją peržiūrą. Tad e, jau yra tam tikrų pakeitimų pasiūlymų šio pranešimo projekte. Manoma, kad ateityje atliekant bendrąją peržiūrą reikėtų teikti teisėkuros pasiūlymą, kuriame būtų pateikta aiški metodika apriepinti visus veiksmus susijusius su ribojimu medžiagų ir išimčių sąrašo keitimu. Tokia metodika turi būti parengta remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę. Be to, norint e, atsižvelgti į išimčių skaičių ir sudėtingumą pagal uh, e, ROHS direktyvą, siekiant užtikrinti geresnį reguliavimą, teisinį nuspėjamumą. E, numatomas naujas reikalavimas komisijai numatyti aišku terminą, kada ji turėtų priimti sprendimą. Tai yra per vieną mėnesį po prašymo taikyti išimti gavimo. Uh, Ir taip pat siekiama supaprastinti procedūrą, tad e, numatoma galimybė priimti deleguotusius teisės aktus. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Prašom. Pane Kadenbach, ačiū pirminkė, ačiū e, ir už tai, kad prisėmė pranešėjos vaidmenį. Dėkuoju Jums už puikų darbą. Manau, kad uh, E, dauguma pasiūlymų, kurie yra teikiami šioje srityje, priimtini išskyrus e, du dalykus, dvi sritis, kuris buvo paminėtos, tai sritis e, susijusios su būsimomis galimybėmis Dabar taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra ir ateityje turime numatyti daugiau galimybių, kad galėtume visus procedūros veiksmus atlikti veiksmingai, kaip yra numatyta. Dėl to tam tikri atskiri etapai gali būti ilgesni, gali būti vilkinami šiek tiek. Kartu Galbūt šioje procedūroje gali būti e, suteikta per daug galimybių sektoriui pasisakyti ir dėl to nuolat ir vyksta toks dialogas tarp teisėkuros institucijų ir sektoriaus atstovų dėl to, ką daryti su ribojamomis medžiagomis. Todėl e, siūlyčiau neremti šių e, pakeitimų dėl šių dviejų dalykų. Kita vertus, kaip jau sakiau, komisijos pasiūlymas labai geras Ir e, tik pridursiu, kad tikėjomės jį gauti gerokai anksčiau, dar 2014 metais. Ačiū dabar, e, ponas Utema. Ačiū pirmininkę, ačiū Jums kaip pranešėjai taip pat už Jūsų darbą galiojančio ROS direktyvoje yra tam tikrų elektroninės įrangos e, kategorijų, kurios nuo 2021 metų Liepos 22 dienos bus e, uždraustos rinkoje. Manau, kad e, tai netinkama, neteisinga. Bet to reikėtų pagalvoti apie geresnę galimybę naudoti atsarginės dalis. E, galbūt, jeigu to nenumatytume, kai kurių atsarginių dalių, kurias dar būtų galima naudoti, kurių tarnavimo laikas dar ilgas, nebebus galima naudoti. Ir žinoma, tai padarys e, ekonominės žalos e, tiems gamintojams, kurie gamina ilgo tarnavimo laiko ga gaminius. Norėčiau taip pat e, padėkoti už tai, kaip papildėte komisijos pasiūlymą savo pranešime. Bet Manau, kad turėtume elgtis atsargiai, kad visko pernelyg detaliai nereglamentuotume, turėdami omenyje, kad bus teikiamas kitas teisėkuros pasiūlymas 2021 metais. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėja už puikų darbą. Ypač e, norėčiau pritarti Europos cheminių medžiagų agentūros nuomoniai ir norėčiau pateikti kelias pastabas dėl e, elektros įrangos naudojimo. Jeigu pakartotinai naudojame jau turimą įrangą, taip galime pailginti jos tarnavimo laiką, technologijų tarnavimo laiką. Manau, kad tai bus naudinga. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Nieko. Pane Dornano. E, Ačiū. Aš visų pirma, ponė pirmininkė, jums noriu padėkoti E, rengiant tokį technišką dosiją. Taip pat aš dėkoju už jūsų pranešimo projektą. ES teisės aktai, kuriuos yra kalbama apie tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimą elektroninėje, elektroninėje įrangoje, uh, reglamentas turėtų išsikelti pagrindinį tikslą - sumažinti pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai. Todėl aš pabrėžiu, kad yra labai svarbu antrinių padarinių problemas spręsti 2011 m. direktyvoje, nes ten kalbama apie tikrąją žiedinę ekonomiką. Vis tik tai labai svarbu, kad būtų gerbiamas proporcingumo ir subsidiarumo principas kurį užtikrina ES veikimo sutartis. Čia aš norėčiau priminti, kad pranešėja mini pagrindinius principus, kuriais turime vadovauti savo veikloje. Labiau negu bet kada anksčiau turime stengtis užtikrinti elektrinių ir elektroninių prietaisų ilgalaikiškumą ir turime, aš pati patikiu pakeitimą šią temą, kalbant apie išimčių prates, taikymo pratesimą ir šešis mėnesius, apie kuriuos kalba Europos komisija, aš norėčiau pabrėžti, kad reikia ypatingų aplinkybių papildomam išimčių prate, taikymo pratesimui uh, suteikti. Turime galvoti apie tai, kad pavojingų medžiagų naudojimas elektroninėse ir elektriniuose prietaisuose uh, turi būti nereikalingas, nenaudingas ir juridinio e, pagrindo tikslas e, yra tai uždrausti, o direktyvoje būtent apie tai ir turi būti kalbama. Ačiū. Um, uh, no? Ar um, turite dar kokiu nors pastabų, jeigu ne, žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, ačiū ir už jūsų pranešimo projektą. Taip, pateikėme pasiūlymą vėliau nei buvo iš pradžių planuojama. Dėl šios direktyvos pakeitimų, bet e, buvo tam tikrų priežasčių e, dėl žiedinės ekonomikos veiksmų plano pakeitimai atitinka žiedinės ekonomikos e, logiką, pagal e, kurią reikia kurti kuo mažiau atliekų ir kuo ilgiau naudoti visas medžiagas, gaminius ir taip toliau. Kalbant apie direktyvos taikymus ryties peržiūrą, ir su tuo susijusius reikalavimus. Dabar tai jau įmanoma. E, tai atitinka visą procedūrą, poveikio vertinimo etapą ir kitus etapus. Išanalizavome, ką turime nuveikti šiame etape ir teikiame pasiūlymą. Įtraukus šiuos pakeitimus e, bus užtikrintas geresnis e, naudotų gaminių ir medžiagų rinkos veikimas, bus skatinamas ilgesnis gamtinių išteklių naudojimas, taupomos e, valstybės lėšos. Taip pat e, reikėtų paminėti vargonus kaip e, kultūros paveldo dalį. Yra ir kitų konkrečių pavyzdžių susijusių su aplinkos apsauga ir ilgesnių gaminių naudojimu atsižvelgiama į socialinį, ekonominį poveikį, į poveikį ekonominės veiklos vykdytojams. Dar neužbėgame už akių galutiniai komisijos e, pozicijai, bet e, jau dabar išriškėja tam tikrai svarbus aspektai e, susiję su konkrečiais gaminiais, dėl kurių galėtų būti priimamas vienas deleguotasis teisės aktas. Taip pat labai dėkoju už tai, kad suprantate, kokiu būkštavimu mums kyla dėl šešių mėnesių termino gali būti neįmanoma spėti dėl objektyvių priežasčių, dėl to, kad mums reikia laikytis tam tikrų procedūrų, pavyzdžiui, renkti viešasias konsultacijas, kuris turi trukti porą mėnesių, taip pat turi būti nustatytas e, prieštaravimų pateikimo laikotarpis įvairioms institucijoms, be kitako ir parlamentui. Taip pat e, turime atlikti pagrįstą analizę, tą darome konsultuodamiesi su įvairiais e, subjektais, veikia sutarčių teisės nuostatos, tad per šešis mėnesius galime nespėti dėl objektyvių priežasčių. Todėl e, labai e, palankiai vertinu jūsų pasiūlymą atsisakyti šio termino ir pritariu jūsų e, minčiai numatyti tam tikrą terminą veiklos vykdytojams, kad būtų užtikrintas tam tikras aiškumas. Bet tai neturėtų būti koks nors labai griežtas terminas, tiesiog tam tikros gairės, bet to taip tiesiog informuotume paraiškų teikėjus dėl išimčių kiek laiko jie gali tikėtis, kad procedūra truks. Kiti jūsų patikti pasiūlymai taip pat e, verti dėmesio. Manome, kad e, cheminių medžiagų agentūra jau yra sukaupusi pakankamai žinių, faktiškai geriausių ekspertinių žinių dėl cheminių medžiagų visame pasaulyje. Tad e, reikėtų susirūpinti šiais klausimais e, dabar arba šiek tiek vėliau, kai būsime vertinę visas kitas galimybės. Bet kuriuo atveju e, ši jūsų pasiūlymo dalis labai pagrista, visiškai galiu jai pritarti, vėlgi vis dėlto neužbėgdamas už akių galutiniai komisijos pozicijai kai kurie pakeitimai gana griežto pobūdžio, kalbant apie e, busimų ataskaitų turinį, e, čia gali kilti tam tikrų problemų, e, ypač kalbant apie metodiką, jeigu ji bus per griežta, reikės teikti vėlgi pakeitimų pasiūlymus. Reikia pagalvoti apie tai, kaip viską suformuluoti taip, kad uh, būtų galima taikyti vertinimo, medžiagų vertinimo metodikas, kurios buvo jau taikomos iki šiol. Reikia elgtis pagristai. Manau, kad viskas teisime laiku per porą metų, tai yra atlikti poveikio vertinimą ir visus kitus procedūros etapus, kad įspręstume visus klausimus susijusius su peržiūra. Dar kartą ačiū Matau, kad e, tikrai yra galimybių sparčiai ir veiksmingai susitarti. Tai pasiūlymas, kuris grindžiamas sveikų protų, mano nuomonė. Ačiū. Well, thank you, for, uh, thank you all. Labai ačiū visiems. Aš manau, kad mes e, norime to skaidrumo ir aiškumo. Taip pat mes e, stengiamės E, nieko nevertinti, žiūrime, ką e, pramonė siūlo ir žiūrėsim, kad Europos komisija viską deramai sutvarkytų. Taigi, e, kad būtų šiek tiek aiškiau, gal tik pasakykime, ko norėtume ateityje. Ir mūsų pranešimas nėra, kaž... mūsų dokumentas nėra kažkoks tai uh, instrukcijų įvardinimas. Mes tiesiog išsakome savo pageidavimus ir tikimės, kad bus rastas geresnis darbo būdas. Labai ačiū šią diskusiją. Pateikimų keitimo terminas rytoj, 11 valanda. Rytoj. Balsuosime komitete, kiekužės 30. -ąją. Is, uh... Kitas klausimas. Keitimasis nuomonėmis su Europos maisto saugos tarnybos EFSA generaliniu e, vykdomojo direktoriu. Šiek tiek e, šiandien anksčiau baigėme diskusijas negu suplanuota, todėl dabar padarykim pertraukėlę iki be 15.11, e, kol mūsų svečias ateis. So um, I think we can resume the work. Um, I want to say hello to the executive director. Norėjau pasakyti labą dieną maisto saugumos agentūros tačiam direktoriui, ponui Hut. Dėkuoju, kad atvykote pas mus pasikeisti nuomonėmis su mūsų parlamento nariais. Na, matote konsoliduotai kasmetinės veiklos ataskaitą ir matote programą dokumente 2017-2019 metams. Ir manau, kad tai yra tinkamas pagrindas diskusijoms su dr. Url. Ir nedelsdama suteikiu žodį mūsų svečiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems, aš irgi su jumis sveikinuosi. Visuomet labai malonu būti su jumis ir na, diskutuoti klausimus. Ne visuomet padėtis yra lengva, bet aš asmeniškai tikrai labai džiugiuosi mm, galėdamas keistis mintimis apie maisto saugumą su jumis ir diskutuoti įvairiais klausimais. Dėkoju už paramą Envi komitetų mm, paramą biudžeto vertinimo procedūroje. Tikrai dėkoju Jums už, už paramą, už pagalbą ir dėkoju, kad dėmėtės iniciatyvos praėjusią savaitę surenkti renginį, kokia yra ES institucijų pridėtinė vertė e, žmonių sveikatos ir aplinkos saugos srityje. Taigi džiaugiamės kartu su kitomis agentūromis ir institucijomis dalyvavę šitame renginyje. Ką norėjau paliesti savo žanginėme žodyje. Tai yra, na, keletas iššūkių, sakyčiau. Ir norėčiau apie juos kalbėti labai aiškiai, nes, žinoma, jie iškils diskusijose, bet, manau, būtų teisinga pasakyti, kad EFSA dėkoja už už valstybių narių ekspertų pagalbą ir maža organizacija tarptautinių lygmenių mes pasiekėme didelių e, įspūdingų mm, rezultatų, kalbant apie kokybę ir, ir kokybę. Man buvo labai malonu susitikti su mm, ties Vokietijos kolegomis, kurie e, vykdo poveikio rizikos vertinimą. Ir e, mūsų e, vertinimas yra, yra tikrai priimtas ir Japonijoje, ir kitose regionuose, nes labai malonu, kad modelis, kurį sukūrė šis parlamentas 2002 metais, turėdamas ribotus išteklius, tik tai 18 milijonų eurų per, per, per metus, padėjo pasiekti didžiulių mokslinių rezultatų. Ir kaip sakiau, tai ne vien tik tai kokybė, bet ir kiekybė, bet ir kokybė. Mes tiesiog parengėme pasaulinius standartus, vertinimo standartus. Norėjau padėkoti valstybėms narėms, jų organizacijoms ir ekspertams, kurie atvyksta iš valstybių narių ir leidžia mums pasiekti šių rezultatų, kadangi, kaip žinote, mes dirbame e, su savanoriais, ekspertais, kuriuos įdarbinina valstybių narių organizacijos, kurie pareiškia norą dirbti Europos projekte ir jeigu su jais dirbame, jeigu galime su jais dirbti, kai ir aš su jais susiduriu, tai tikrai yra nuostabu matyti jų entuzijazmą, jų įsipareigojimą Europiniam projektui. Norėčiau padėkoti jiems ir taip pat valstybėms narėms už tai, kad leidžia ekspertams dirbti EFSA ir Europos projektui. Ir dabar periname prie pirmojo iššūkio, kuris, su kuriuo susidursime ateityje. Tai yra šaltiniai kaip užtikrinti, kad ir valstybės narės ateityje leis geriausiams žmonėms, geriausiams specialistams praleisti iki 50 dienų per metus dirbant su Europos projektu. Čia yra šitos problemas e, sistemos trūkumas. Ir reikėtų pagalvoti, kaip rasti būdą mokėti atlyginimus valstybinarių organizacijoms, kad e, jos galėtų išleisti ekspertus, kad jie dirbtų Europos rizikos vertinime. Taigi mes čia paliečiame biudžeto klausimą ir turėtume būti labai atviri čia parlamente, galbūt per, galvoti ir dar kartą padiskutuoti, kaip EFSA galėtų gauti papildomus šaltinius, finansinius šaltinius, kad užtikrintume, jog turėtume pakankamai ekspertų, kurie atlieka mūsų verti, mokslinį vertinimą. O antrasis klausimas, kuris visuomet iškyla diskusijose su Europos parlamentu, yra skaidrumas. Ir mes norime kaip, būti kaip įmanomi skaidresni kaip EFSA. Mes norim turi būti atskaitingi, mes norime už, užtikrinti, kad mus galėtų kontroliuoti, stebėti mokslininkų bendruomenę ir norime, kad mūsų rezultatai būtų priimtini ir naudotini kitiems. O skaidrumas yra pagrindinis EFSA 2020 strategijos elementas. Tik vienas pavyzdys. Mes įgyvendiname tai, ką vadiname skaidrumas ir dalyvavimas rizikos vertinime per visą rizikos vertinimo e, ciklą yra 30 procentų, kurias mes įgyvendame. Ir e, apčiuopiamas rezultatas yra tai, kad kai mes e, pateikėme mokslinių gairių dokumentus dėl GMO ir taip toliau, tai mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis, su suinteresuotomis šalimis, su ekspertais, kad mes stebėtume, kaip tas dokumentas gairės rengiamas ir gyventinamas visą laiką. Taigi, visų pirma, proceso e, skaidrumas ir toliau duomenų skaidrumas. Ir mes, EFSA nori, kad moksliniai duomenys būtų prieinami visuomeniai, geriausi duomenys ir yra duomenų bazės, kur kiekvienas gali nueiti ir naudoti šiais duomenimis. Taigi, manau, daugiau piliečių visuomenė yra patenkinta šiuo dalyku, tačiau iškyla klausimas dėl duomenų, kuri, kurie atsiranda mm, tyrimuose ir kuriuos e, pateikia mm, taikantis ir dirbantis šitą sritį. Ir mm, mokslininkai visuomenė, kad EFSA turėtų, sako, kad EFSA turėtų būti atviri ir, ir su šiais duomenimis. Ir mes parengėme 6000 dokumentų studijų vertinimui ir tyrimų vertinimui, taigi duomenų kiekis yra didžiulis. Ir mes dirbame su suinteresuotomis šalimis, kad užtikrintume dar didesnį skaidrumą. Bet aišku, yra įtampa, atsiranda įtampa, atsiranda klausimas, koks yra pilnas visiškas skaidrumas ir teisė saugoti intelektinę nuosavybę. O tai nėra mokslinis klausimas. Mes darome viską, ką galime mes esą. Ir e, šio e, parlamento narių prašymų mes pateikėme didžiulius kiekius domenų, mokslinių domenų ir mes kreipiamės į mokslininkus, kad jie dar kartą atliktų rinkos vertinimą kad būtų aiški, kokia yra šitų dokumentų struktūra Manau, kad mes padarėm viską, ką galėjome, tam, kad rizika, e, kad, kad, mus, kad rizika kiltų pramoniai, kuri, kuri sako, kad mes per daug duomenų paskelbėm, o iš kitos pusės yra mokslininkų prieš, priekaištai, kad mes kalbėm per mažai. Bet tai yra politinis sprendimas, tai nėra mokslinis klausimas. Nėra mokslinis klausimas, kokį skaidrumą mes galim pasiekti, bet tai būtent jūs galit nuspręsti, ar didesnis skaidrumas galėtų būti pasiekiamas. Ir tam reikia teisinio pagrindo, tai yra jūs, kaip teisės aktų rengėjai, turėtumėte prisidėti. Toliau klausimas, taip, EFSA gali naudotis pramonės teikiamais duomenimis, tokia yra teisinė situacija, bet kaip galim pasitikėti šiais duomenimis? Ar patikimi duomenys yra iš pramonės atstovų, nes jie, turi suinteres, jie yra suinteresuoti. O čia kyla pavojus visai sistemai, SPO gairiams, kaip, kaip kaip, kaip, kaip tvarkyti duomenis. Ir e, laboratorijos, ir, kurios dirba su geriausiamis praktikomis, ir jas audituoja valstybės narės. Mes peržiūrime, tikriname tuos neapdorotus duomenis, mes nepasitikime autoriais pramonės tyrimų, ir, bet mes peržiūrime duomenis ir prieiname kitų išvadų, negu siūlo siūlo tie, kurie tos duomenys pateikia. Taigi mes naudojamės duomenimis, bet mes saugom visuomenės žmonių sveikatą ir mes padarom kitas išvadas, negu e, padarė tie, kurie pateikė duomenis. Ir klausimas, ar EFSA gali dar kartą atlikti tyrimus, kurio, kurie buvo atlikti e, pramonės atstovų ir, ir ar mes galime atlikti tos tyrimus nepriklausomai. O čia yra labai svarbus klausimas, nes ką mes peržiūrime, tai yra daugybė, yra dešimtis tūkstančių tyrimų. Mes negalime juos pakartoti ir peržiūrėti. Tai yra neįmanoma tiek, tiek finansinių požiūrių, tiek jaunų gerovės požiūrių, to neįmanoma kartoti tyrimų. Ir jeigu norime patobulinti sistemą, tai yra kokybės kontrolė. Ir manau, kad auditas valstybėse narise turėtų būti sustiprintas ir visa sistema turėtų užtikrinti, kad neapdorotų domenų kokybė būtų didesnė, būtų geresnė. Ir galiausiai Norėčiau kalbėti apie nepriklausomybės iššūkį. Tai yra nuolatinis klausimas, kurį aptarėme su jumis. Nepriklausomybė mokslė yra esminė vertybė. Tai yra vienas iš pamatinių principų, kodėl EFSA buvo įsteigta tam, kad mokslas nepatirtų politikos, ur, versto arba lobizmo įtakos. EFSA tai didžiausia kokybė ir vertybė, bet tai yra labai jautrus klausimas. Kai kalbam apie nepriklausomybę, mes turim būti protingi. Aišku, EFSA negali būti šimtų procentų nepriklausoma nuo Europos parlamento. Kadangi jūs esate biudžetinė institucija, jūs negalite būti šimtų procentų nepriklausomi nuo komisijos ir taip pat gyventojai irgi naudojasi mūsų darbo vaisiais. Mes esam nuo visko priklausomi, mes esam priklausomi nuo ekspertų ir taip toliau. Tai aišku, yra apribojimai, nėra šimtaprocentinės nepriklausomybės. Tačiau mes saugome nepriklausomybę, kuri garantuoja bešališką, tinkamą, naujausią mokslinę praktiką. Kaip tai daryti? Tai yra svarbu įtikinti ir jūs, kad jūs pasitikėtumėte EFSA, nes klausimas, kaip mes, e, parlamento nariai, galim pasitikėti EFSA, jeigu jie kartais pateikia išsiskrenčias mokslinės nuomonės. Taigi, tai būtų kokybės nu, stebėjimo sistema, e, kuri padėtų užtikrinti nepriklausomybę ir patikimumą. Ir yra e, kolektyvinis sprendimų prieimimas. Yra 21 mokslininkas, kuris, kuris priima sprendimus. Nėra vienas asmo, kuris gali būti šališkas. Mes vertiname e, duomenys ir mes naudojame tarptautinių mestų priimtinus metodus ir mes pateikėme informaciją apie metodus, apie darbą internete ir visi gali, kas nori jos pasinaudoti. Mes dirbame su rinktinės ekspertais, jie tikrai yra puikūs specialistai ir kurie e, išvengia interesų konfliktų. Tai reiškia, mes norime ekspertų, kurie turi interesus, tačiau nes tai rodo, kad jie dirba svarbų darbą realiame gyvenime, tyrime ir rizikos vertinime, bet mes darome viską, ką galime, kad išvengtume interesų konfliktų. Ir tam per ilgus metus mes mm, parengėme kartu su mūsų kritikais, e, nu, kaip parlamentas NVO, mes parengėme išsame sistemą, aiškę sistemą, kaip valdyti interesus tam, kad būtų išvengti interesų konfliktų. Ir norėčiau padaryti išvadą, ką EFSA galėtų pasiūlyti Europos visuomeniai. Tai yra aiškus, e, lankstus mokslinis centras, kuris apjungia Europos mokslinę bendruomenę, mokslininkų bendruomenė, kuris bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, mūsų kitomis broliškomis agentūromis ir dirbtinėmis institucijomis, kad mes užtikrintume saugumą ir maisto srityje. Taigi, esu pas, dėkui, esu pasirengęs diskutuoti ir atsakyti į jūs bet kurius jūsų klausimus. Much, uh, um, Ačiū. Pradėsime nuo kontaktinių asmenų. E, tai yra ponė Ajuso, kur yra mūsų kontaktinis asmuo santykiams su EFSA. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, buvau kitame posėdėje. Taigi, e, aš girdėjau tik tai jūsų pasisakymo paskutinę dalį, bet vis tik aš labai dėkuoju už tai, kad jūs atėjote ir ačiū, kad jūs uh, um, dalyvaujate parlamento posėdžiuose ir aptarėte mums rūpimus klausimus. Vis iškyla konfliktų intereso klausimas. Aš pati esu įsitikinusi, kad mm, nežinau, ar bus uh, kokių specialių atvejų, bet pavienio atveju turbūt bus, uh, kai EFSA išduoda uh, ataskaitas, kurias pasirašo ne vienas žmogus, o visa kolegija ir sprendimas yra priimamas kolektyviai. Taigi neišvengiamai interesų konfliktas gali kilti. Aš pats, aš pati buvau ten, kai buvo renkamos kolegijos ir galiu pasakyti, kad tie žmonės yra atrenkami labai atsargiai. Bet E, kad ir išvengiame interesų konflikto, atsiranda žmonių, kuriems e, tie, tos ataskaitos nepatinka. Ir visuomet yra bandoma rasti e, priežasčių nepasitenkinimui. Pavyzdžiui, galime išvelgti atveju, kai EFSA nemato dėl genetiškai modifikuotų organizmų uh, problemų maisto saugai, bet būkime sąžiningi, nes kažkas nėra aišku, yra neiškumų ir tame slypi visos problemos. Aš žinau, kad jūs esate atlikę tyrimą. Būtent šiuo klausimu apie interesų konfliktą. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kokie to tyrimo rezultatai, kokiu uh, gavote atsakymų ir ką ketinate daryti toliau kad viskas taptų skaidriau ir aiškiau ir būtų mažiau rykščių, mažiau iečių paleidžiama jūsų kryptimi mm, gavus ataskaitas. Mokslininkai paprastai brangina savo nepriklausomybę ir tai daro pagrįstai, nes tai yra jų prestižo mokslininkų bendruomenėje klausimas. Bet nenoriu, kad jūs atskleistumėt savo paslapčių, bet gal galėtumėt mm, pateikti jūsų konsultacijos ir tyrimo, kaip jūs įvadinat, išvadas. Toliau, pane Grosset. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti ponui direktoriui. Pirmiausia, už tai, kad jis atėjo į mūsų komitetą. Jūsų E, kalba buvo labai įdomi. Ačiū, kad e, dirbate taip kokybiškai, kvalifikuotai ir padedate mums parengti sprendimus dėl temų, kurios kartais yra nepaprastai sudėtingos. Labai dažnai e, šios agentūros darbas būdavo vertinamas kaip kontroversiškas, bet supraskime, kad mokslas ne visuomet yra pagristas konsensusu. Moksliniai tyrimai visuomet susiduria su rizika, su neiškumais, negarantijų stoka. Ir todėl aš e, galiu pasakyti, kad tai neturėtų sumažinti mūsų dėmesio agentūrai. Vis tik aš apgailestauju, aš džiaugiuosi dėl to, kad jūs turite tiek daug geros valios bendradarbiauti su mumis ir taip skaidriai esate pasirengę dalintis duomenimis, išvadomis savo tyrimų. Tai yra nepaprastai svarbu, nes iš tiesų yra taip, kaip ir, kad mokslo srityje, kaip ir daugelį kitų sričių, susidurėme su tikru informaciniu karu. Uh, E, ypač šiandien tą matome, kai socialiniai tinklai išsiplėtojo ir e, kartais e, matome, kad netgi samokslo teorijų yra iškeliama mokslo srityje. Ypač, kai kalbame apie klaidingų žinių plitimą, supraskime, kad reikia užginčyti jas mūsų visuomenės akise, ypač kai kalbam apie mokslą, nes kitaip atsiras tokių mm, stigmų, nusiteikimų prieš mokslą. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs ketinate informuoti visuomenę. Nu, aš dabar pateiksiu klausimą, kuris nėra susijęs su to, ką jūs mums papasakojo, bet tai yra aktualus klausimas. E611 priedas tai yra maisto uh, dažai. Jų galima rasti nemažai uh, konditerijoje, saldainiuose. Uh, E, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį jūsų agentūra nustatė, kad ši dažanti medžiaga nekelia rizikos. Tačiau vis tik tai e, buvo įvardinta, kiek tos e, dažančios medžiagos žmogus gali per dieną suvartoti. suvartoti. Tuo tarpu atitinkama Prancūzijos agentūra pateikė išvadų, kurios nebuvo nurodytos anksčiau. Ir buvo paskaičiuota, kad reikia atlikti tyrimų, kurie leistų geriau įvardinti, E, koks pavojus kyla dėl E611. Todėl norėjau paklausti, ar jūs ketinate tą temą domėtis, ar jūs galėtumėt labiau panagrinėti šią problemą, nes tai nepaprastai svarbu vartotojams. Labai ačiū, ponė Milijų. Melior, ačiū ponė pirmininkė. Gerai, kad jūs šiandien skiriate mums savo laiko ir mes turime dar kartą galimybę aptarti su jumis mums rūpimas temas. Aš norėčiau išsakyti labiau komentarą negu klausimą. Jūs pats sakėte, kad e, padėtis dabar nėra paprasta. Su EFSA yra siejami tam tikri lūkesčiai, Europos komisija jums duoda užsakymus, Europos parlamentas e, iš jūsų daug ko tikisi taip pat ir jūs turite visų norus patenkinti. E, dirba jūsų agentūroje puikus ES valstybių narių mokslininkai. Aš pati turėjau galimybę savo akimis matyti, kaip diskutuoja jūsų kolektyvas, kaip e, dėstomi argumentai, bet e, visuomet atsiranda tokių, kurie nėra patenkinti jūsų rezultatais ir rodo pirštais jiems ir sako, kad jūs nusprendėte tai, kas mums yra nepriimtina. Uh, Be to turim suprasti, kad Monsanto atveju buvo atliktas tyrimas, e, tai buvo vieno didelio dosie dalis, ir aš pati bandžiau pasiaiškinti, kokiu mastu Monsantos tyrimai e, padarė įtaką jūsų išvadoms. Ačiū, kad labai e, glaustai man atsakėte. Jūs pasakėte, kad yra atlikta labai daug studijų, labai daug tyrimų ir jeigu viena ar dvi yra iš pramonės pusės užsakyta pramonininkų, tai jūs labai aiškiai žinote, kaip su jomis elgtis. Nevaisant to, e, visuomeniai labai sunku aiškiai suprasti, kas yra jūsų išvadų mokslinis pagrindas. Aš norėčiau dar pridurti klausimą, kuris yra susijęs su jūsų išsakyta mintimi. Bendrai, EFSOje dirba valstybės narės. Ir kiekviena e, koleginė diskusija e, yra sėkminga arba nesėkminga priklausomai nuo to, ar valstybės narės turi pakankamai kompetitingų specialistų. Ir e, žinia, kad e, per įvairias studijas yra skirtingų įgūdžių reikalinga. Taigi, kaip jūs galite įtikinti valstybės narės, kad, e, kad EFSA yra visų mūsų agentūra. Tai nėra kažkas, kas sėdi aukštai danguje ir bando primesti mums politinės nuomonės. Kaip galime užtikrinti, kad valstybės narės suvoktų, kad agentūra yra jų pačių agentūra ir ji teikia gairias jų pačių piliečių padoriam gyvenimui ir darbui. Be to dar kalbame apie pinigus. Kiek čia tų pinigų yra, kokių sumų jums reikia? Uh, kad galėtumėt atlikti padoriai mokslinius tyrimus, mokslinį darbą. Galbūt be pinigų, be finansinių galimybių egzistuoja ir kitų galim, būdų, kaip mes parlamentarai galėtumėm jums pagelbėti. Ypač žinant, kad valstybėse narėse e, susidaro kartais įspūdis, kad jūs kažką darote kolektyviai gindami Europos interesus. E, ponas Huitema, ačiū, ačiū, kad atėjote mūsų posėdį ir atsakote į mūsų klausimus. Pirmiausia, pareiškimas. Tikiuosi, kad visi galėsite su tuo sutikti šiame komitete. Labai svarbu, kad mūsų sprendimai, ypač šiame komitete, būtų pagristi mokslu. Ir aš e, labai džiaugiausi, kai prieš porą savaičių pamačiau, kad e, mokslininkai visame pasaulyje sukilo ir pareiškė, kad populizmo laikais, šiais laikais, politiniai sprendimai turi būti pagristi mokslininkų sprendimais. Ir tą būtina išgirsti ir šioje salėje, šiame pastate. Todėl labai džiaugiuosi, kad ES egzistuoja tokia institucija kaip EFSA. Kaip jūs sakėte savo žanginėje kalboje, nepaprastai svarbu uh, E, išgirsti kritiką, pagerinti procedūrą, mums reikia daugiau skaidrumo, mums reikia geriau kontroliuoti interesus, kokybę, e, studijas. Ypač mes turime galvoti apie pakankamą finansavimą, kartais mes tą pamirštame, tačiau tai yra nepaprastai svarbu. O man kartais sudaro kitoks įspūdis. Kai kurios iš EFSA išvadų nesusilaukia visų politikų pritarimo. Ir taip gali būti. Tačiau jeigu mes pradedam kvestionuoti EFSO sprendimus, sukeliam rizikingą precedentą. Jūs gal nesutinkate su išvadomis apie peles ar apie kokią žuvų rūšį, bet jūs supraskite, kad EFSA sprendimai yra priimti pagristi mokslinėmis išvadomis ir mes čia neturim abejoti jų kokybę. Manau, kad mes turėtumėm džiaugtis, nes mums pasisekė, mes turime tokią mokslinę agentūrą, kuri leidžia priimti tokius svarbius sprendimus ir mes nepradedam kažkokių politinių diskusijų dėl e, jautrių, delikačių mokslinių temų. Tai būtų nepaprastai pavojinga. Taigi mes turim vertinti tokią agentūrą ir suprasti, kad jinai yra mums brangi. Kitas klausimas dėl Monsanto dokumentų, labai konkretus. Glifosatas. Tai yra vienas iš e, labiausiai paplitusių herbicidų pasaulyje ir yra Monsanto atlikęs daug svarbių studijų. E, dabar diskutuojama, kaip Monsanto tas studijų rezultatus įtakojo savo labui, kaip EFSA reaguos į Monsanto išvadas, kaip e, e jūs traktuojate e, Monsanto studijų išvadas dėl glifosato ir kaip EFSA galvoja elgtis ateityje tokiu atveju. Be to, kaip tai įtakos jūsų pačių darbą artimiausių metų. Pone Girling, labai ačiū. Aš irgi noriu padėkoti ponui Url už tai, kad jis atėjo. Dėkoju ir už jūsų prezentaciją. Labai įdomu e, girdėti žmogų, kuris ateina ir e, konkrečiai viską išsako, vietoj to, kad 15 metų pūstų miglai akis ir paskui lauktų klausimų. Jūs aiškiai pasakėte, kas yra padaryta. E, prisiminkime, ką vakar mums komisijos narys Andriukaitis pasakė. Jis aiškiai pasakė, kad e, stengsis peržiūrėti bendrą maisto teisės sistemą. Tai yra vienas jų prioritetų. Ir EFSA yra pagrįsta bendraja maisto teisė. Man atrodo akivaizdu, peržiūrint e, maisto įstatymus, turės būti peržiūrėta ir EFSA veikla. Tai turbūt būtų galimybė ir jums, ir mums kritiškai išanalizuoti poziciją, kurią yra pasirinkusi EFSA savo veikloje. Ir e, nei pro, ne protokolui galiu pasakyti, kad EFSA darbas man atrodo E, labai kokybiškas, bet vis tik aš kritikos raščiau išsakyti. Viena iš problemų yra jūsų e, vadinamosios mokslininkų kolegijos. Dešimt tokių dabar turite. E, mokslo komitetas, mokslininkų komitetas paskiria tų kolegijų pirmininkus. Ir kartais labai sunku uh, išvelgti, kaip geriausi mokslininkai gali įsilieti į tą tinklą. Aš pati esu e, susidūrusi su mokslininkais, kurie dirbo e, tose e, kolegijose pastaruoju metu, bet juos m, jie nebenori to darbo tęsti, nes per daug kritikos, jis sako, susilaukia iš politikų pusės, iš parlamento, iš komisijos. Labai sunku rasti mokslininką, kuris e, sulaukęs 50 metų nebūtų dirbęs niekad pramonėje ir neturėtų savo interesų. Aš pati sustikau su e, žmogum, kuris e, savo doktoriniam darbui rinko duomenys dirbdamas dideliai chemijos gamyklai. Ir dabar jis yra garsus mokslininkas ir jo išvados yra vertos, bet negalime rasti žmogaus, kuris neturėtų praktinio darbo patirties. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip jūs vertinate tą maisto reglamentą, maisto teisės sistemos peržiūros galimybės? Ar jūs turite savo poziciją tuo klausimu ir kiek jūsų nuomonė tai atvers galimybių spręsti problemas, kurias jūs įvardinote ir galbūt net finansavimo klausimus? Iš EFSA mes e, tikimės daugiau, bet galbūt reikia keisti ir finansavimo modelį. Ar nereikėtų įvesti rinkliavų? Uh, Ačiū, panas Hausling. Ja, Ačiū, gerbiamas direktoriau Urla. Ačiū, kad atėjot. Neseniai mes Žemės ūkio komitete diskutavome ir aptarėme didelę dalį čia minėtų problemų. Jūs pats sakėte, kad reikia daugiau pasitikėjimo mokslu. Ir mes turime sutikti su tuo, ką sako mokslininkai. Nepriklausomi mokslininkai, dirbantis e, tik mokslo dvasiai, mokslo labui nebeegzistuoja. Ir tai ne jų kaltė, nes dabar patys universitetai yra priklausomi nuo išornio finansavimo. Mes vis dar dainuojam tą pačią dainelę, bet e, realybė pasikeitė. Todėl EFSA turi dirbti su nepriklausomais ekspertais. Pažiūrėkime į grinus duomenis, taip kad e, jūs darydavote iki šiol. Ir vien iš jų bus sunku suprasti, ar iš tiesų uh, E, mokslo išvados yra nuseklios ir atitinka bendrasias mokslo gairės. Tačiau realiai nepriklausomos mokslininkų nuomonės nėra įmanomos. Jau anksčiau kolegos sakė, mes norime ekspertizės, kvalifikacijos, aukštos kvalifikacijos. Ir žmonės tą kvalifikaciją įgyja iš įvairiausių sričių. Žinot, kas buvo Junktinėse Amerikos valstijose. Ten labai aišku pasidarė, kad Monsanto uh, darė didžiulę įtaką, didžiulį spaudimą tam, kas buvo rašoma ir skelbiama. Po to buvo rastas tiesioginis ryšys tarp e, Monsanto ir tų, kurie e, leido skelbė tą informaciją. Taip pat aš norėjau paprašyti pateikti porą konkrečių klausimų. Jukatanyda klausimas. Labai kontroversiškas. EFSA jau paskelbė kritinį vertinimą. Klausimas, kada ta pavojinga medžiaga bus ištraukta iš rinkos. Neonikotinoidai. EFSA penktadienį paskelbė nuomonę, kaip jūs vertinate keliamą riziką? Reikia aiškios ES nuomonės, kokios bus ateities perspektyvas. Na ir paskutinis klausimas. Endokrininė sistema greunančios medžiagos. Ši problema tampa rimta tragedija, tikra tragedija. Ar skelbsite aiškesnę nuomonę apie endokrininę sistemą greunančias medžiagas? Nes man atrodo, kad reikia labai aiškios nuomonės apie šią problemą, nes kitaip mes atsiliekame e, šiuo klausimu nuo kitų pasaulio valstybių. Grazie, grazie Presidente, e, e grazie. E. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Urlui už norą, kaip visada pas mus atvykti ir su mumis pabendrauti. Noriu pateikti konkretų klausimą. Prieš kelias valandas EFSA ataskaitoje buvo patvirtinta, kad e, Europoje yra nauja galvijų lyga. Tai e, o, dermatitas, e, kuris yra kilęs Afrikoje ir keliauja į kitus žemynus. Tas dermatitas išsivysto įgėlus vapšiams. Ir um, reikia labai griežtos uh, sveikatos uh, institucijų kontrolės, uh, vakcinavimo, kad ši lyga būtų sustabdyta. Be to, ta infekcija gali išlikti gyvybinga gyvūno organizme labai ilgą laiką. Ūkininkams tai sukelia daug nuostolių, tai kelia įvairių kitų pavojų, tad norėčiau e, gauti tokių informacijos apie šią lygą, ypač kalbant apie maisto saugą. Ir e, galvijų mėsos kokybę ir galima riziką žmonių sveikatai. Ačiū. Ar yra dar norinčių kalbėti? Pone Gutland, prašom. Ačiū pirminkė. Aš taip pat e, dėkuoju šią galimybę pateikti klausimus. Ačiū Jums už žanginę kalbą. Mane domina taip pat e, tie klausimai, kuriuos jau pateikė kiti nariai, pavyzdžiui, neonikotinoidai. Todėl, kad e, įvairiose valstybėse narėse sulaukiu labai daug klausimų dėl e, su bitėmis susijusių problemų Europos Sąjungoje. E, nuolat girdime duomenų apie tai, kiek e, daug bičių žuva dėl įvairių problemų, be kitako susijusių su neonikotinoidais. Mano šalyje, Švedijoje, valdžios institucijos pastebėjo, kad daromas poveikis, neonikotinoidų poveikis laukinėms bitėms Tokius, e, tokia išvada buvo padaryta atlikus e, kelis tyrimus. Tad e, noriu taip pat pritarti klausimams dėl neonikotinoidų. Ar jums tai prioritetas komisijai? Tai irgi yra prioritetas. Ačiū. Ponas Demismeker. Ačiū, pirminkė. Labai malonu, kad šiandien turime progą pasikeisti nuomonėmis su jumis. Labai remiu EFSA ir esu visiškai tikras, kad tokios agentūros labai reikia. Pritariu ir jos veiklos kryptims. Pernai buvo pradėta iniciatyva, kuri leido man apsilankyti šioje agentūroje ir pačiam pamatyti visą tai, apie ką kalbėjote savo prezentacijoje. Manau, kad visą tai būtina, norint užtikrinti skaidrumą, nepriklausomumą, norint užtikrinti, kad e, visuomenė pasitikėtų, kad atsikratytume nepasitikėjimo. Reikia kovoti su nepasitikėjimu, ypač kalbant apie pavojus sveikatai. Kai e, kalbame apie pavojus sveikatai, apie medžiagas e, sukeliančias vėžį, pavyzdžiui, reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, bet e, yra tam tikros ribos ir reikia pagalvoti apie tai, kur tos ribos yra. Manau, kad reikia bent jau labai aiškiai skelbti, e, kiek prisidėjo Monsanto pavyzdžiui rengiant e, galutinę nuomonę dėl glifosato. Manau, kad tai labai svarbi informacija, kuri turi būti skelbiama. Noriu pateikti du klausimus. Jūs juos taip pat minėjote savo įžangoje. Galbūt galėtumėte pateikti mums šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kaip EFSA remia mokslininkus, kaip jie juos e, skatina iš naujo atlikti poveikio rizikos vertinimus. Galbūt galėtumėte trumpai papasakoti mums apie tokio modelio pranašumus ir trūkumus, modelio, kuris e, taikomas ir Europos vaisto agentūroje. Ačiū. norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Prašom. Jeigu nenorite nieko pridurti, prašom, galite susilaikyti. Gerai. Žodis ponui Urdui, kad jis galėtų atsakyti visus pateiktus klausimus. Ačiū labai už klausimus. Jie tikrai suteikia daug peno pamastymams. Galima ilgai diskutuoti dėl visų šių dalykų. Nežinau, ar man pavyks labai gerai juos atsakyti, jeigu ką, pateiksite man pastabų. Atsakysiu poniai Ajuso, ačiū labai už jūsų nuolatinę paramą, už mūsų ryšį su jumis. Labai palankiai jį vertiname. Minėjote interesų konfliktus ir mūsų atliktą apklausą. Nuolat Dabar vyksta viešusios konsultacijos dėl naujosios nepriklausomumo politikos, kuri bus aptariama valdyboje birželio mėnesį. Viešusios konsultacijos vis dar vyksta, tad e, siūlytume ir parlamento nariams e, padėti mums parengti savo politiką, kurioje kalbame apie daugelį dalykų, kuriuos e, pasiūlė ir parlamentas. E, persigalvojimo laikotarpis, e, kiti dalykai, e, kurie gali padėti išvengti interesų konflikto. Be to, komisija atliko tyrimą dėl 2011 metų nepriklausomumo politikos ir jos gyvenimo taisyklių vertino, kaip visą tai gyvendinama. Tų tyrimo rezultatai yra viešai paskelbti ir rodo, kad politika veiksminga ir atlieka savo funkciją, užkerta kelią konflikt, interesų konfliktui. Žinoma, reikia tam skirti nemažai lėšų. Per metus tenka nagrinėti per 7 tūkstančius interesų deklaracijų, jos visos skelbiamos viešai ir jos visos skirtingos devynios e, kategorijos iš įvairių valdybų, patariamųjų tarybų, e, konsultacinių organų ir taip toliau. E, Visą tai rasite interesų deklaracijose. Tad esame tikri, kad EFSA yra sukūrusi itin tvirtą sistemą, ko gero tvirčiausia, patikimiausia visose Europos institucijose. Todėl e, ir rengiame viešasias konsultacijas, kad būtų galima dar ją patobulinti ir valdyba e, priims sprendimą dėl naujosios nepriklausomumo politikos birželio mėnesį. Dėl e, titano dioksido klausimo, kurį pateikė ponia Grostet. Yra mokslininkų nuomonė dėl titano dioksido ir čia ginčiamas e, klausimas e, e, susijęs su šios medžiagos nanodėlelytėmis. Prancūzijos mokslinio tyrimo organizacija INRA atliko tyrimą, kuriame keliamas klausimas, ar bus naujų toksikologinių išvadų, pagal kurias būtų galima iš naujo įvertinti titano dioksidą. Tokiais atvejais, kaip visada, nedalsdami susisiekime su ta prancūzijos agentūra, kad gautume atsakymus. Ir balandžio mėnesį vyko susitikimas su šia agentūra, su šia organizacija, kad uh, Mm, surinktume papildomos informacijos. Mm, e, jos surinkome, bet nepakankamai. Tad e, nusprendėme, kad reikia papildomų duomenų, kad būtų galima įsameu išnagrinėti titanų dioksido nano dalelyčių klausimą. Manau, kad tai yra neblogas e, bendratarbiavimo ES lygmenių pavyzdys tarp EFSA ir um, įvairių kitų organizacijų. Tai rodo, kaip galima sustiprinti dar poveikio e, rizikos vertinimą per bendradarbiavimą. Manau, kad mums puikiai pavyko tai padaryti šiuo atveju. Vokiškai nekalbėsiu, atsiprašau, bet e, atsakysiu jūsų klausimą, kaip e, užtikrinti, kad EFSA būtų sava valstybėse narėse, kad valstybės narės jaustų, kad ji atstovauja joms, kad tai yra savo, jų nuosava agentūra. Uh, Tai įdomus klausimas. EFSA yra viena iš nedaugelio ES agentūrų, e, kurios valdyboje nėra atstovaujama valstybėms narėms. Valdybą sudaro 14 asmenų ir Europos komisijos atstovų. Taip e, e, buvo padaryti tyčia po galvijus pankforminės encefalopatijos krizės, kad uh, struktūra būtų visiškai kitokia. Ir ji pasiteisina, tačiau e, dėl to tarsi susidaro įspūdis, kad e, tai nėra valstybių narių agentūra. E, todėl ir užtikriname mokslininkų bendradarbiavimą, veikia mūsų patariamasis forumas, jis susirenka keturis kartus per metus ir jame dalyvauja visų valstybių narių organizacijų atstovai mm, Taip pat įgyvendiname Europinę rizikos vertinimo darbos varkę, nuolat dirbame kartu, įgyvendinami įvairūs jungtiniai projektai, pavyzdžiui, um, tokiems projektams vadovauja, vadovauja tarkim, Ispanijos agentūra, Vokietijos agentūra, Jungtinės karalystės agentūra, e, vadovauja tyrimui projektui susijusiam su virusais ir taip toliau tokiu būdu bandome užtikrinti, kad valstybės narės taip pat jaustų, kad EFSA yra jų agentūra. Parlamentas taip pat gali prisidėti prie tokios informacijos klaidos e, savo mm, apylinkėse. Taip pat galite skleisti šią informaciją, užtikrinti, kad EFSA būtų žinoma, galite taip pat e, padėti mums užtikrinti, kad galėtume toliau dirbti ties europiniais projektais. Dabar e, vis dažniau, kai lankomės įvairiose Europos organizacijose, girdime iš jų, kad e, norėtų dirbti EFSA, bet nori vis dėlto geriausių savo darbuotojų savo palikti, nes biudžetai mažinami 20 procentų ir panašiai. Mes Nesame verslas, esame priklausomi nuo paramos ir e, tam, kad ir toliau galėtume dirbti, mums reikia ir politinės paramos. Tai europinio liukmens klausimas ir žinoma, jis gana keblus. Taip pat klausite apie pinigus. Labai tiksliai neapskaičiavome, kiek pinigų reikia, bet e, maždaug galėtume kalbėti apie 20 milijonų eurų kuriuos galėtume skirti valstybėms narėms. Kuo e, tai skiriasi nuo Europos vaistų agentūros? Manau, kad tas palyginimas yra labai įdomus, nes Europos vaistų agentūroje darbuotojų dvigubai daugiau nei EFSA, o biudžetas keturis kartus didesnis nei EFSA biudžetas. Dėl to, kad E, mokama valstybių narių ekspertams, e, kad jie padėtų vaistų agentūrai vykdyti savo veiklą ir visi e, noriai dirba vaistų agentūrai, nes Ji e, skiria 140 milijonų eurų per metus valstybėms narėms. Mes to negalime daryti, tad e, kyla įvairių klausimų, kaip finansuoti EFSA veiklą, galbūt numatyti tam tikrus mokesčius, galbūt didesnę ES biudžeto dalį. Svarbu užtikrinti, kad modelis būtų e, tvarus ir kad būtų galima naudotis geriausiais ekspertais Europoje. Teravotės e, dėl e, Monsanto ataskaitų poveikio vertinant glifosatą. Kiek žinoma, kalbame apie du dokumentus pagal e, teismo bylą iš vidaus elektroninio pašto susirašinėjimo matyti tai, kas buvo rašyta Monsanto ir e, moksliniuose dokumentuose akivaizdus ryšys su Monsanto vadovais. Tai e, nenuostabu, tai nėra surprizas. Ir tai susijęs su dviem tyrimais iš 700, kuriuos vertinome. 2 iš 700, taigi skaičius labai ribotas. Bet to tie tyrimai yra peržiūros e, tyrimai. E, tai yra, juose nebuvo e, renkama, nebuvo generuojama jokių neapdorotų duomenų. Tai nėra pirminių duomenų generavimo projektai bet kuriuo atveju, jeigu norime daryti savo išvadas, turime vadovautis pirminiais, neapdorotais duomenimis. Tad e, tie du tyrimai e, netokį jau didelį poveikį galėjo padaryti rizikos vertinimui. Ir kaip žinia, dabar nėra jokio pagrindo manyti, kad uh, vertinant glifosatą būtų kas nors pasikeitę. Nėra pagrindo nepasitikėti, kvestionuoti Žinoma, gali atsirasti kokiu nors naujų veiksnių, bet e, kol kas e, galiu pasakyti, kad EFSA yra pagrindinė mokslo sergėtoja ir mes visuomet e, stengiamės surinkti kuo daugiau nešališkų, objektyvių mokslinių duomenų, kad galėtume daryti išvadas. Jūs taip pat minėjote Agri komitetą kad galima būtų vaizduoti, kad mokslas e, yra vienintelis informacijos šaltinis, šventoji karvė ir taip toliau. Ne, turi būti sveiko skepticizmo, e, kuris galbūt rytoj pasiteisins, e, galbūt rytoj kurios nors išvados bus paneigtos. Bet Bet kuriuo atveju mokslui e, dogmatiškumas nėra naudingas. Mokslas visada bando viską paneigti, tirdamas gamtinius reiškinius, kitus dalykus. Tai geriausia, ką turime. Nes alternatyva tai viduramžių įsitikinimai ir tiek. Tad turime užtikrinti, kad mūsų taikomas modelis būtų kuo patikimesnis, kuo tvirtesnis. Jūs taip pat truputį kalbėjote apie universitetų komercializaciją, apie tai, kas finansuoja mokslinius tyrimus. Kalbėjome apie tai, kad moksliniams tyrimams atlikti reikia privačių lėšų, bet e, tuomet kyla ir politinių klausimų, kaip valdyti mokslą. Tai politinių dėrybų klausimas. ko galime išmokti ateičiai, taip pat klausėte. Mes galime išmokti, kad turime būti dar budresni dėl šaltinių, dėl rotacijos specialistų, dėl mūsų atliekamų rizikos vertinimu ir EFSA nuolat galvoja apie tai, kaip gali planuoti, rinkti, vertinti įrodymus, duomenis, kad juos būtų galima patikrinti, atsekti, kad jie būtų tinkamai skelbiami, kad ir kiti subjektai galėtų su jais susipažinti ir juos paneigti arba ištirti. Minėjote maisto saugos teisės aktus, Šioje srityje vadovaujamojo vaidmens imasi komisija, EFSA žinoma taip pat dalyvauja. Ko gero ši procedūra turėtų baigtis šią vasarą ir mums tai taip pat e, bus proga pagalvoti apie tvarumą, apie mokslinio komiteto sudėti kolegijų sudėti kadencijos ilgį, galbūt treji metai, galbūt e, ilgiau, reikia pagalvoti ir apie administracinę naštą. Tad mums tai bus e, proga prisidėti ir, e, kaip žinia, kas šešius metus vyksta EFSA išorės vertinimas pagal įstatymus. Praeitas vertinimas buvo atliktas 2012 metais, taigi naujasis išorės vertinimas vyks 2018 metais. Pagal įstatymus e, turi būti vertinami du dalykai - EFSA poveikis Europos maisto saugos sistemai ir EFSA darbo praktika. Taigi vėlgi tai yra puikia galimybė atsakyti jūsų keliamus klausimus, ar vis dėlto tas modelis e, ir toliau išliks optimalus, 2000, e, iki 2020 metų ir vėliau, arba galbūt galima bus rasti kokiu nors naujų, geresnių rizikos vertinimo modelių Europoje. Dėl pono Heisling klausimo, mm, atrodo, jau atsakiau dėl mokslo, dėl mokslo vaidmens. Dėl mokslui būdingų bruožų, dėl galimybės ką nors klastoti. Dėl Montesento klausimo Ar mes apie jį galvojame? Taip, žinoma, galvojame apie tai, e, siekiame būti budresni. Kalbant apie neonikotinoidus, e, žinote, kad 2012 metais EFSA e, parengė mokslinę nuomonę, 2013 ją patvirtino komisija, vėliau gavome kitų patvirtinamųjų duomenų ir 2016 metais buvo paskelbtos trys ataskaitos pagristos tais patvirtinamaisiais duomenimis. O dabar vyksta naujasis e, laisvųjų neonikotinoidų naudojimo e, vertinimas, kurio rezultatai bus skelbti 2017 e, metais. Žinoma, EFSA nesprendžia, nu, kurios medžiagos yra leistinos, kurios ne, tai daro komisija, bet mes pateiksime valstybėms narėms naujausią informaciją apie neonikotinoidų bitėms keliamą riziką. Be to, e, komisijos e, mokslinių patarimo mechanizmas e, praeitą savaitę paskelbė ataskaitą Mm, kurie atitinka ir EFSA nuomonę, kuri buvo paskelbta pernai, kad e, dėl e, GMO e, reikia kiekvieną atvejį vertinti atskirai. Kalbant apie teisės aktus GMO srityje, tai nėra mokslininkų sprendimas, turėtų spręsti komisija ir kitos institucijos. Kalbant apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, Pateiktas pasiūlymas e, vyksta politinės dėrybos, o EFSA rengia gairių dokumentą kartu su Europos cheminių medžiagų agentūra. Dėl to, kaip būtų galima įgyvendinti kriterijus susijusius su biocidais, pesticidais, e, vertinamas e, pavojus, rizika. Kalbant apie pono Kaputo minėtą lygą, Afrikinės arklių lygos virusą. Taip, Europoje ta lyga egzistuoja e, ir yra priemonių, kuriomis galima kovoti su šia lyga, bet ji vis dar plinta. EFSA vykdo stebėseną, e, renka duomenis, e, užtikrinamos įvairios intervencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti riziką valstybėse narėse ir taip toliau. Mm, paskutinis klausimas dėl bičių sveikatos ir neonikotinoidų. Man atrodo, aš jau tarsi atsakiau į tą klausimą. Jį pateikusi narė išėjusi. Kaip EFSA remia kitus mokslininkus? ką bandome daryti. Mes norime užtikrinti, kad mūsų mokslinė veikla būtų kuo skaidresnė, kalbant apie duomenis, apie metodinius modelius, kad visi galėtų naudotis mūsų priemonėmis, galėtų um, atsisiųsti duomenis, um, modelius iš mūsų interneto svetainės ir uh, patys iš naujo atlikti poveikio arba rizikos vertinimą. Mes uh, tikrai tai skatiname, nes uh, reikia tai daryti, e, o visam tam reikia struktūrinių e, sektorių duomenų, įrodymų, mums reikia suinteresuotų subjektų paramos, bet mes e, būtinai įgyvendinsime šį tikslą, kad rizikos vertinimą galėtų atlikti ir kiti subjektai galėtų iš naujo įvertinti tai, ką mes jau esame įvertinę. Tai pagrindinis mokslinis principas. Ačiū. Dėkoju, labai įdomu, kad pasikeitėte nuomonėmis. Dėkoju Jums už paramą, už Jūsų darbą ir žinojimą žinias įvairiomis temomis. Gerbiami kolegos ir periname dabar prie kitos mūsų temos, tai yra aliejai, augaliniai aliejai. Ir komisija ir EFSA taip pat dirba šitoje srityje ir ateina mūsų kolega. Yes? Yes. yes. Okay. But I leave you here. Thank you very much. Thank you. Martha, you stay. So uh, we start with. Uh... Taigi. Visa e, pranešimas ir palaukėkime porą sekundžių. So, if you are ready, we are... Jeigu jūs pasirengę, mes klausomės. Žodis jums prašome. Labadiena, ačiū, kad sudėkite galimybę susitikti su jumis ir paaiškinti, koks yra rizikos vertinimas aliejaus atveju ir taršos atveju. Tai buvo 16 metų gegužės mėnesį, kai buvo parengta nuomonė, kokį poveikį daro taršalai perdirbtame aliejuje. Mes įvertiname, kad tarša tai yra sočių rūkščių tašta, yra manoklapraminoldai, du MCKD ir taip pat e, sto, riebėsios rūkščiais 17 metais buvo nustatyta, kad 2 MCBD ir 3 MCBD susiformuoja mm, sojų aliejų, so, sojų, iš medžių sojų gaminame aliejuje. Ir dabar 3 MCBD pėtsakai proteinuose yra reglamentuojamas ir yra numatyti maksimalus dydžiai 2016 e, metų reglamente. Vėliau buvo nustatyta, kad šitie taršalai ir e, taip pat e, gristinės rūgštis yra perdirbtame aliejuje, augalinėme aliejuje ir perdirbant 200 metų be mm, šimtų laipsnių temperatūroje mm, galima tų teršalų atsikratyti ir e, aliejus naudoti kaip maisto produktą. EFSTA išanalizavo visus prieinamus duomenis visose atviros literatūros šaltinėse ir taip pat e, informaciją pateikė versto įmonės perdirbėjai mūsų prašymų. Mes atsižvelgėme į dabartinę padėtį valstybėse narėse ir šitoje versloje srityje peržiūrėjome duomenis, kurias pateikė tyrimų centras prie Europos komisijos ir taip pat peržiūrėjome duomenis, kurias pateikė valstybės narės. Ir e, peržiūrėjome atlikome tyrimę įvairiose amžiaus grupėse, kūdikiams iki metų, e, vaikams ir suaugusiems. Ir e, e, atlikus rizikos vertinimą, didžiausi lygiai taršalų yra randami perdirbtame aliejuje, augalinėme aliejuje ir e, riebaluose. Ir e, teršalų yra nuo 6-10 kartų daugiau negu leidžia norma palmių aliejuose ir kitose augalinėse aliejuose. Ir e, kas labiausiai daugiausiai sunaudoja, tai yra, skiriasi nuo amžiaus grupių. Mm, kūdikiams, sausainiuose, naudojami aliejai vienam šiniuose um, vaikams iki keturių metų į tai įvairiuose um, kepiniuose, vaikams iki 14 metų um, daugiausiai viršulų rasta užtepėlėse, kepiniuose, sausainiuose, vafliuose ir visiems vartotojams ir, ir kyla pavojus visose amžiaus grupėse. Toliau mes įvertiname, kad 3MCPD ilgalaikis vartojimas e, gali turėti ilgalaikių, ilgalaikių palaik, padarinių. Ir toleruotinę dienos dozę 0,8 mikrogramų kilogramų kūno masės buvo nustatyta. Tai e, susijęs su 3 MCPD. ir e, nustatyti kancerogeninių e, teršalų likučiai ir jie gali tiesiog e, sukelti vėžį. Ir EPSA numatė dozę, kad kokia, kokia yra didžiausia leistina dozė. Šita leistina dozė buvo su, palyginta su esama padėtimi, tai yra kiek kasdien gali suvartoti iš tų, su maistu patenka jis į organizmą kiekvieną dieną. Tai yra didžiuliai e, dirbtinės problemos vaikams, jaunamžiaus vartotojams ir taip pat visiems vartotojams visose amžiaus grupėse, kurie vartoja daug aliejus, taip pat glistinės e, rūgštis. O e, kūdikiams yra Mm, yra per didelė ir kūdikis nu, gauna šito produkto MCPD tris kartus daugiau negu leistina. Toliau dėl 3 MCPD mm, kiek e, organizmas gauna per, per dieną, e, viršė normą kelis kartus. Taip pat ekspertų komitetas dėl maisto priedų vertina, kad 3MCPD, ester ir cidil ester e, atliko tyrimą ir paskelbė išvadas. EFSA ir EMSA sutarė, kad reikia atlikti vertinimą, taip pat e, numatyti, koks yra taršalų neigiamas poveikis. Po čia patyrimo ir atsižvelgėti naujas metodologijas, mes dabar atliekame papildomą darbą, tyriame 3 MCPD ir rezultatai bus paskelbti metų pabaigoje. Listinėms rūkštėms e, išlieka tai, kad e, Tai yra problematiška visoms amžiaus grupėms ir ypač tiems vartotojams, kurie iš tos medžiagos gauna daugiausia visose amžiaus grupėse. Dėkui, esu pasirengus atsakyti klausimus. Now, uh, uh, uh we'll speak... Dėkuoju. Ačiū komisijai. Dabar ponas uh, Ferstreter. Ačiū, ponė pirmininkė. Po EFSA išvados E, kuriuose buvo kalbama apie glicidilo esterių ir MCF esterių e, sudėtį e, augalinėme aliejuje. Europos komisija nedėlzama pradėjo diskusijas su valstybėmis narėmis, kad pateiktų griežtų reguliavimo priemonių, leidžiančių užtikrinti gerą visuomenės sveikatos apsaugą. Be to, tai išplaukė iš diskusijos, kad reikia nustatyti griežtas maksimales glicidilo ribas E, augaliniuose aliejose ir aliejose, kurie yra teikiami e, rinka vartotojams tiesiogiai. Be to, suprantame, kad tokie aliejai gali būti naudojami e, kaip sudėdamoji dalis įvairiose maisto produktuose. Be to, didelis susirūpinimas buvo išreikštas dėl M. E, CPD ir glicidilo esterių e, patekimo į vaikų pieno mišinius ir e, vaikams skirtus produktus, kad apsaugotume e, šią pažeidžiamą visuomenės grupę, Europos komisija nusprendė nustatyti labai griežtas MCDP esterių ir glicidilo esterių ribas e, vaikų pieno mišiniuose. Ir e, E, turime užtikrinti, kad kūdikiai, kurie maitinasi tik tai e, pieno mišiniais, e, susilauktų mažesnės žalos sveikatai. Europos komisija padarė kitokių išvadų apie MCPD esterius negu EFSA. EFSA nusprendė apie šios esterius paskelbti išvadą dar šių metų pabaigoje. Uh, Todėl Europos komisija nusprendė ir toliau įgyvendinti numatytas priemonės dėl glicidilo e, esterių, tai yra kancerogeninės e, medžiagos. Ir taip pat turime nustatyti labai griežtas maksimales ribas rafinuotėms e, aliejams, kurie yra teikiami vartotojams rinka, taip pat kurie yra vartojami maisto produktų gamyboje bei kūdikių pieno mišiniuose ir maiste. Dėl 3 MCPD esterių mes laukiame, kada bus iš naujo pradėtas vertinimas ir tikimės, kad Europos komisija pasiūlys e, kuo pakeisti tokį pavojingą e, augalinių aliejų naudojimą mais, kūdikių pieno mišiniuose ir tolesnio maitinimo mišiniuose. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariams. Jeigu norit pasakyti, prašom, kelkite ranką. Pirmiausia, ponas Lyzė. Ja, dank, Frau Labai ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū S atstovui ir atstoviai ir komisijai. Esai klausimų nebeturiu nes jūsų pareikėjo kažkimas buvo labai aiškus. Labai dažnai EFSA yra kritikuojama dėl to, kad nepakankamai aiškiai įvardina keliant, kiliančią riziką. Aš e, e, dažnai su jumis nesutinku, bet šiuo atveju jūs labai konkrečiai pasakėte, reikia veikti, reikia kažką daryti, kad užtikrintume šių e, medžiagų patekimą į mūsų maistą, kad vartotojai būtų geriau apsaugoti. Klausimas Europos komisijai būtų toks pateikėte pasiūlymą dėl glicidilo, tačiau bus koks kitas žingsnis procedūroje, ar bus įsteigtas reguliavimo komitetas, kokia pažanga bus padaryta, kokiu duomenų jūs turite, o ką parlamentas galėtų padaryti, ką turėtų padaryti, kad e, užtikrintų, jog Europos komisija e, galėtų suformuoti objektyvę pagrįstą poziciją. E, kai kurias valstybių narės mes suprantame, iškyla techninių problemų. Mokslininkai išdėsto įvairių argumentų prieš jūsų pasiūlymą. Kaip jūs juos vertinate? Kas bus, kada bus kažkas veikiama ir kaip jūs vertinate tarybos daugumos išvadas ir kaip parlamentas galėtų padaryti įtakos? Ponas Fronter. Ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Aš negirdėjau diskusijos pradžios. Todėl tikiuosi nepaklausiu to, kas jau paklausta. Bet jūs išreiškite susirūpinimą dėl užkresto, uh, užkrestų uh, uh, kūdikių maitinimo mišinių. Vokietijos viešosios sveikatos ir aplinkos apsaugos agentūra nagrinėjo, tyrinėjo uh, kūdikių mišinių uh, sudėti ir paaiškėjo, kad yra gana daug 3 MCPD. Europos komisija sakė, kad šio jas rytie įsikiš. Tai ką mes galim padaryti, kad padėtis iš tiesų pasikeistų, bet to mes norime žinoti, kokie laiko terminai yra nusistatyti. Labai trumpai dėl gliucidolio kaip genotoksiškos ir karcerogeninės medžiagos Ar yra kokių priemonių, išskyrus laboratorinės priemonės, kuriomis būtų galima sumažinti e, šios medžiagos susiformavimą alyvpalmių aliejų ir kitose maisto produktuose? Išmanieji vartotojai kitas dalykas. Aš nemanau, kad reikia labai daug pastangų, kad visuomenė suprastų, e, kad tie tos medžiagos yra nuodingos, pavojingos ir kokiais kiekiais? Ar Europos komisija deda kokiu pastangų, kad geriau informuotų vartotojus apie tai? Ačiū. Dėkui, pane Ajuso. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pati norėčiau irgi padėkoti EFSA ir Europos komisijai už šiandien pasakytus pareiškimus. Jie pasisakė apie alyvpalmių aliejų, bent jau mano valstybėje, dėl to kyla triukšmas visuomenėje. Uh, Ir norėčiau paklausti komisijos, kada ji ketina gyvendinti tas nustatytas ribas. Vis didžiausia nerima kelia uh, kūdikių maitinimo mišiniai, nes atrodo, kad būtent ten uh, yra daugiausia problemų. Šiuo metu yra nustatytos ribos dėl uh, 3 e, e, MCPD kiekio e, kūdikių pieno mišiniuose. Tai, tai atsiranda iš alyvpalmelėjus, bet aš jų padėtis yra rimtesnė negu dabar galvojame. Mes žinome, kad tos medžiagos dozė yra gana didelė, ji gali būti mirtina, širdies problemų gali kilti dėl to. kokia dozė yra šiandien naudojama, ar iš tikrųjų tai kelia tiek nerimo, kiek yra galvojama. Taigi, koks kiekis yra pienė? Ir koks kiekis gali būti sumaitinamas. Taigi rimčiausia problema yra taršalai kūdikių maitinimo mišiniuose. Ačiū pirmininkė, kalba ponas Kaputo. Šiandienos diskusija vyksta po ilgo svarstymo, po ilgo laukimo, e, kol komisija parengs iniciatyvą. Ir dabar noriu padėkoti ESA iš tai, kad ji patvirtino prieš e, daugiau negu metus pradėtos studijos rezultatus. Buvo atspindėta, kad tos trys toksinės medžiagos susiformuoja e, perdirbant augalinį aliejų karštoje temperatūroje. Problema yra susijusi su skirtingais augaliniais aliejais ir margarinu. Tačiau EFSA sutelkė dėmesį į alyvpalmių aliejų, nes ten kiekis yra didesnis nuo 6 iki 10 kartų negu leidžiama ir lyginant su kitais augaliniais aliejais. Mes nekalbame tik apie alyvpalmių aliejų, bet greičiau kalbame apie jo gamybos būtus. Ir e, dėl to, kad jis yra perdamas labai aukštoje temperatūroje, kad gamybos kaštai sumažėtų. Dabar alyvpalmių aliejus pakeičia kitus anksčiau naudotus riebalus, nes jis yra pigesnis. Tačiau pats alyvpalmių aliejus e, gali būti pagamintas e, žemesnėje temperatūroje ir jo galime rasti sausainiuose, konditerijoje, e, vaikų maiste ir tai turi įtakos e, ypač jaunų vaikų sveikatai. Mano klausimas komisijai būtų toks, kokiu priemoniu jūs ketinate imtis, kad apsaugote piliečių sveikatą ir ar nemanote, kad reikia pirmiausia pradėti nuo informavimo kampanijos. Būtų gerai, jeigu galėtumėm perskaityti Europos komisijos atsakymą į mano klausimą Europos komisija sako, kad jos tarnybos ketina nuolatiniam komitetui iki 2016 metų pabaigos pateikti specialių taisyklių ir reglamentų projektą, stengiantis sumažinti glicidų, esterių ir riebiųjų rūkščių bei MCPD e, kiekius e, augaliniuose liejusiai, skaitant e, E, alyvpalmių aliejų. Tokiu būdu mes galėtume užtikrinti e, geresnę, ypač vaikų sveikatos apsaugą, kad garantuotume tokią aukštą e, sveikatos apsaugą vaik, žmonėms, ypač kūdikiams, turime pirmiausia pradėti informavimo kampaniją apie uh, E, lygpalmių aliejus naudojimą maisto produktuose. Nuo 2016 metų iki šiandien kol kas nėra patvirtinta jokių priemonių, išskyrus pastabas, į kurias jau mes ir taip atsižvelgėme. Aš nemanau, kad reikia dar daugiau laiko. Nereikia naujų dar studijų. Mes turime pradėti judėti ir priimti aiškę poziciją. Man atrodo juokinga, galvojant apie e, šią EFSO studiją, už kurią aš esu dėkingas e, EFSA, nes ji yra labai gera. Ji patvirtino visas išvadas. Man atrodo gaila, kad Europos komisija iki šiol nesėmė jokių priemonių. Ir dėl ko man labiausiai apmaudu? Specialų klausimą apie aliejų aš e, pateikiau žodžiu komisijai. Buvo daug e, parlamento tokių klausimų. Tačiau kitos frakcijos nusprendė, kad plenarnėme posėdėje tokios diskusijos nereikia. Tikiuosi, kad šiandien vykstanti diskusija leis mums e, pradėti perkelimo į plenarinį posėdį procedūrą. Ačiū. Grazie, Presidente. <clears throat> Io volevo ringraziare di questo. Ačiū, pirmininkė. Ačiū FC ir komisijai už viską, ką papasakojo šiandien ryte. Kai kalbame apie mišinukus kūdikiams, tas klausimas labai jautrus. Reikia dirbti labai skubiai. EFSA yra nusimačiusi baigti tyrimą iki metų pabaigos. Prašau, jeigu įmanoma, dar greičiau apsisukti viską padaryti, kad būtų galima kuo greičiau įsikišti. Ir labai griežtai reglamentuoti 3 MCPD medžiagų kiekius, kad e, apsaugotume vartotojus Europos Sąjungoje apskritai palankiai vertiname poziciją dėl šio tyrimo, kuriuo siekiama visapusiškai įvertinti visus aliejus, neskirstant jų į kategorijas. Jau aiškiai paminėta, kad labai svarbus dalykas tai taikoma metodika, o ne pačios žaliavinės medžiagos, iš kurių gaminamas aliejus. Svarbu užtikrinti, kad būtų kuo mažiau taršalų ir žmonės turi būti informuojami, kad yra tam tikrų apdorojimo būdų, dėl kurių kyla problemų, nes pati žaliava galbūt visiškai nekenksminga ir daug kas priklauso nuo jos apdorojimo būdo, metodo. Manau, kad reikia tokio tinkamo subalansuoto požiūrio, kad galėtume kuo greičiau užbaigti procedūrą ir užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti. Ačiū. Dabar dar kartą suteiksiu žodį EFSA, po to komisijai, kad jos galėtų atsakyti. EFSA, prašom. Ačiū, pirminkė. Ponios Ajuso klausimas. Dėl kūdikių e, mišinių, kuriuose dešimtis kartų viršėmos tam tikrų medžiagų e, ribos, e, glicidilo esterių ribos. Žinoma, tai labai svarbus klausimas. Tokie mišiniai e, savo sudėtimi labai primena motinos e, pieną. Tad e, šis klausimas susijęs su kūdikiais, kurie maitinami tik tais mišiniais. Tai yra scenarius, kurį turime nagrinėti. Ačiū, pirmininkė, komisijos vardu. Manęs klausė dėl termino. Dėl glicidilo e, esterių yra kitoks terminas. Ir girdėjote, kad EFSA e, e, vėl pradėjo nagrinėti tris MCPD, MCPD esterius ir mes planuojame parengti reguliavimo pasiūlymus, kad um, galtiniam vartotojų rinkai būtų teikiami nedaugiau nei keturi augaliniai aliejai, kad um, um, maisto sektoriaus veiklos vykdytojai griežtai laikytųsi nustatytų taisyklių, kad būtų laikomasi iš ankstinių ir paskesnių taisyklių. Be to, nulatiniam komitetui planuojame visą tai pateikti iki vasaros atostogų arba iš karto po jų. Bus taikoma procedūra su tikrinimu, vadinasi, nuolatinio komitetų nuomonė su išvadomis bus pateikta tarybai ir parlamentui, kad jie galėtų ją išnagrinėti per tris mėnesius ir pateikti savo e, nuomonę e, dėl to, ką siūlo komisija siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. Kalbant apie vartotojų informavimą, jau buvo kalbama apie tai, kad 3-MCPD ir e, glicidilo esterių e, buvimas e, augalinių aliejų sudėtyje priklauso nuo aliejų apdorojimo būdo. Ir faktiškai visa kita pačios žaliavos ir kiti veiksniai e, nelėmė šių medžiagų buvimo e, aliejų sudėtyje. Taigi tik apdorojimas e, yra tas veiksnys, kuris lemia minėtų medžiagų mm, buvimą aliejų sudėtyje. Todėl e, apdorojimo pramonė turi kiek įmanoma mažinti glicidilo esterių e, kiekį ir 3 MCPD esterių kiekį aliejose. Tai galima iš esmės padaryti keičiant apdorojimo būdą. Europos maisto saugos agentūra taip pat e, būkštauja šiuo klausimu, kad reikia imtis griežtų reguliavimo priemonių, siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata. Kaip jau minėta, taip pat e, pritarėme tam, kas buvo pasakyta dėl medžiagų buvimo kūdikių ir šiek tiek vyresnių vaikų mišiniuose mes taip pat ruošiame pasiūlymą, kurį ketiname teikti nuolatiniam komitetui, kad būtų nustatytos e, griežtos mm, medžiagų kiekio ribos mišiniuose. Dėl pono kaputo klausimo. Iš tiesų komisija norėjo pateikti reguliavimo pasiūlymą iki 2016 metų pabaigos, remdamasi EFSA nuomonę, kuri buvo paskelbta 2016 metų gegužės mėnesį. Bet e, diskusijos e, jau gana pažengusios ir Džekfa turėtų parengti savo nuomonę, tad norėtume suteikti visam šiam procesui tarptautinę dimensiją, todėl nusprendėme palaukti ir to vertinimo, pažiūrėti, ar jis atitiks EFSA nuomonę ir tada jau teikti reguliavimo pasiūlymą. Kaip girdėjote, dėl glicidilo esterių. Čia uh, didelių uh, nukrypimų nėra, tad iš karto galėsime tęsti diskusijas. Uh, ir e, galėsime viską gana sparčiai užbaigti techninių lygmenių. Ir e, per e, kelis ateinančius mėnesius galėsime viską pateikti glutiniam tvirtinimui. Kalbant apie 3 MCPD esterius, komisija mano, kad reikėtų kuo greičiau įsiaiškinti, kuo baigsis uh, maisto saugos agentūros atliekamas vertinimas, kokiu e, išvadu bus padaryta ir tada nedelsdami pasiūlysime reguliavimo priemonės dėl 3 MCPD augaliniuose alyjuose, kūdikiams skirtuose mišiniuose, kituose produktuose, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, ypač vaikų ir kūdikių sveikatą. Bet to dar e, ponia Gardinė pateikė klausimą. Taip, e, iš tiesų e, reikia galvoti apie metodikos peržiūrą ir reguliavimo priemonės bus gana griežtos, veiklos vykdytojai turės laikytis griežtų taisyklių, užtikrindami, kad 3MCPD ir kitų medžiagų lygiai būtų kuo mažesni aliejus ir kituose produktuose. Ačiū. Dar kartą, ponas Kaputo, prašom trumpai, taip, taip, labai trumpai. Norėčiau padėkoti už atsakymus ir dėl kai ko pasitikslinti. Žinoma, kalbant apie daromą pažangą alifpalmių aliejaus apdorojimo srityje, tai Tai e, svarbu, bet kai kalbame apie produktus, kurie naudojami maisto gamyboje, minėjote, kad e, viską lemia apdorojimas šiuo atveju, bet uh, vartotojai perka jau apdorotus e, produktus, tad reikia tiesiog pasirūpinti tuo, kad būtų skleidžiama atitinkama informacija, kad e, kuo daugiau vartotojų žinotų, kame reikalas, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ačiū, e, diskusija baigta, tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės e, punktas ir e, mes sustiksime vėl gegužės 29 dieną.